įvykusio koordinatorių posėdžio sprendimus. Jeigu iki trečios valandos nebus prieštaravimų, laikysime, kad sprendimai patvirtinti. Pername prie šiandienos balsavimų, keitimasis informacija dėl e- kelių eismo saugumo. Pirmasis svarstymas, Ajala Sender yra mūsų pranešėja. Ir pradėsime iš karto balsuoti. Pirmiausia, pasitikrinsime, kas yra atvykęs ir kas gali balsuoti, taigi balsavimas Bandomasis balsavimas dabar ir vyksta. Baigiame balsuot. Panašu, kad viskas veikia sėkmingai. <clears throat> Kartais ištinka nenumatytų dalykų. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Keliam rankas, kas už, kas prieš. Atmesta. A, dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 15 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto, vardinis balsavimas. Prašau. Balsuojame elektroniškai. Pradame balsavimą. Vienu socialistu yra per daug balsuojančių. Dabar viskas gerai. Balsavimas baigiamas. Dabar viskas tvarkoja. 44 balsavo, 36 balsavo už, 5 prieš, 3 susilaikė. Patvirtinta. Primama šis pranešimas. Sveikinimai pranešiai. Dabar rezoliucijos, dėl rezoliucijos, teisėkros rezoliucijos balsuojame. Balsuojame vardiniu balsavimu elektroniškai, prašau balsuotų. Baigiame balsuotų. 44 balsavo, 34 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Dabar balsuosime dėl dėrybų su taryba. Elektroniškai, prašau. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 35 už, 7 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Dabar kitas balsavimas. Čia yra rezoliucija dėl sunkių taisyklių pažydimų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Balsavimo sąrašas yra visiems išdalintas. Pirmiausia, EPP ir socialistų pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. 31 už, 11 prieš, 2 susilaikė. Primta. Tada kitos rezoliucijos automatiškai atkrenta. Taigi tiek balsavimų šiandieną. Gal dabar trumpą pertrauką paskelbsiu, kol atvyks ponia Bulc.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 Hm? Please take a seat that we can start. Kviečiu visus susėsti. Ja, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Kągi, dabar perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo, keisimės nuomonėmis su komisijos narė Violeta Bulc kartu su Taigi sveiki visi atvykę e, iš komisijos transporto generalinio direktorato, sveikiname taip pat žurnalistų grupę iš Austrijos, ponė Šmit pakvietė lankytojus, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Šį ryt posėdis yra gan įdomus, nes pirmąjį kartą ponė Bulc atvyksta pas mus po to, kai tapo paskirta komisijos nare. Taigi, ponė Bulc, žodis jums. Labas rytas visiems, linkėjimai iš mano komandos narių. Žinau, kad rytas buvo gan įdomus jūsų posėdė, tikiuosi, kad ir toliau tęsime darbą konstruktyviai šiandieną. Džiaugiuosi galėdama pristatyti kai kuriuos esminius dalykus ir pakomentuoti tam tikrus įvykius pastarosiomis savaitėmis įvykusius. Ir tikrai nuoširdžiai labai sakau, jog malonu būti su jumis ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus labai vaisingas per ateinančius penkerius metus. Kaip tikriausiai prisiminate, per savo klausimus praėjus lygiai prieš šešias savaitės, prisipažinsiu, kad atrodo, jog visi metai jau praėjo nuo to laiko, aš tuomet įsipareigojau dirbti labai artimai su visais jumis ir visuomet pasiūlyti savo ir savo komandos pastangas tam, kad galėtumėme keistis informaciją veikloje, kuri tenka mano portfeliui. Tikrai susitikimai pastaruoju metu Strasbūrė buvo labai naudingi, tikiuosi, kad jie tokie bus ir ateityje. Nes man svarbiausia motivacija susitikti su jomis yra užmėgsti pasitikėjimą, kad mes suprastumėme, jog esame toje pačioje pusėje kad tas laikas, kurį skiriame rengiant įvairius dokumentus e, kartu, kad tai duotų sėkmingų rezultatų. Nes e, apmaudu būtų švaistyti laiką ir naudoti tą laiką tam, kad nesėkmingai kaž, kažkokie tai vyktų darbai. Dėl to labai pasidžiaugiau, kai ponas Krameris pakvietė šiandieną mane atvykti. Uh, susitikti su jumis, pasikeisti savo nuomonėmis apie investicijų planą, kurį patvirtino komisija praeitą savaitę, ypač to plano padarinius ir įtaką transporto sektoriui. Norėčiau užsakyti visapusišką paramą 315 milijardų eurų planui, kurio tikslas skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Tam, kad galėčiau pateikti struktūrinį transporto naudos elementą, norėčiau pristatyti tris to 315 milijardų eurų plano elementus. Pirmiausia, naujo Europos strateginių investicijų fondo įkūrimas, tai yra visi tie pinigai, kurie bus tame fonde. Antras dalykas, patikimų projektų linijos sukūrimas susietos su paramos programa. Aš manau, kad čia irgi labai svarbu, kad e, užsitikrintumėme papildomą paramą šiai sistemai, nes puikiai suvokiame, jog be geros paramos projektai nebus itin geri. Taigi tas antrasis ramstis elementas yra labai svarbus ne tik patiems projektams, bet ir papildomos paramos programai. Na ir trečias, trečias planas - ambicingas ambicingos e, kelio gairės, kad būtų, būtų sukurtas, e, sukurta reguliavimo aplinka investuotojams. Nes investuotojai žino, kad jeigu nėra patikimos, stabilios e, aplinkos, jie nenori investuoti. Taigi ta, tas trečiasis ramstis taip pat labai svarbus. Taigi pinigai, projektai ir reguliavimo aplinka. Taigi aš dabar norėčiau pakomentuoti tuos tris elementus, kad galėčiau pabrėžti, kiek kiekvienas iš jų yra reikšmingas transporto sektoriui. Ir tikiuosi, kad man pavyks perduoti savo entuzijazmą ir jums. Taigi, investiciniai poreikiai transporto sektoriai yra milžiniški. Pagal studijas, kurios buvo atliktos dėl devinių Europos koridorių, daugiau nei 75 milijardai eurų investicijų yra reikalinga kasmet. Kalbant tik tai apie transeuropinių transporto tinklų koridorius. Taigi, dar ne visi darbai yra atlikti, nors 315 milijardų eurų projektas skamba puikiai, bet e, matyt, e, darbų dar lauks ir ateityje. Pirmiausia, investicijos, investicijų poreikiai yra ypatingai dideli, kalbant apie švaresnės transporto priemonės geležinkelius ir vidaus vandenis, kur trūksta jungčių ir turi būti išspręstos grūšių problemos, ypatingai pasienio regione, kur reikalinga vieningesnė ir veiksmingesnė transporto sistema. Taip pat reikalinga infrastruktūra švaresniam transporto kūrui. Pavyzdžiui, e, greitų elektroninio, elektrinio, ele, elektroninio pakrovimo įrenginių įdėgymas palei greitkelius ir taip pat e, suskystintų e, gamtinių dujų infrastruktūros e, panaudojamos uostuose. Taip pat e, investiciniai poreikiai miesto mobilumo srityje yra didžiuliai, nes ten daugiausia yra eismo ir daugiausia emisijų. Infrastruktūra ir naujų kolektyvinių transporto sistemų sistemos turi būti panaudotos tam, kad miestai būtų pažangesni. Taip pat reikia svarbių investicijų pritaikyti Europos transporto sistemas 21 amžiui inteligen, intelektinės transporto sistemos turėtų būti panaudojamos Europos lygmenių tam, kad e, jos būtų ger, tam, kad geriau būtų naudojamos dabartinės ir būsimos infrastruktūros ir kad būtų galima geriau patenkinti vartotojų poreikius, tai yra piliečių ir įmonių poreikius. Taigi, naujasis Europos strateginių investicijų fondas įsteigtas e, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku ir yra ypatingai reikšmingas transportui jis pasiūlys naujas galimybes finansuoti tuos poreikius, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Taip pat labai svarbu suprasti, kad tai papildys, bet nepakeis tas priemonės, kurios jau egzistuoja, tokias kaip infrastruktūros tinklų priemonės, anglodos fondai arba Europos investicijų banko paskolos, kur transporto sektorius ir yra jau vienas pagrindinių naudos gavėjų. rizikos pajėgumai bus 21 e, milijardas eurų, taigi tokia nauja priemonė bus skirta rizikesniems, e, labiau rizikingiams projektams, kurie dabar finansuojami iš Europos investicijų banko. Taip pat tai leis e, finansuoti tam, tikras investicijų, tam tikrus investicijų tipus, kurie negali gauti ES subsidijų arba kur prieiga yra tik tai ribota. Pavyzdžiui, transporto priemonių, priemonėse bus planuojama įdėkti švarias intelektinės transporto sistemas, RTMS, Cezar, taip pat e, greito pakrovimo įrenginius ir bus kalbama apie pačius brandžiausius projektus, kurie galėtų būti pradėti gyvendinti per atinančius trejus metus. Infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, prie kurios kūrimo visi jūs prisidėjote, irgi jai bus skiriamas naujasis investicijų fondas, kad būtų galima panaudoti novatoriškas finansinės priemonės. Šios e, finansinės priemonės pagal naująjį fondą leis padengti didesnės rizikas ir pritraukti daugiau sverto ir sukurti daugiau investicinių pajėgumų, kurių santykis būtų vienas prie penkiolikos, kai kuriais atvejais net didesnis. Taigi norėčiau štai ką aiškiai pasakyti. 10 procentų biudžeto, transportui numatyto biudžeto lėšų nereiškia, kad keisis trans, europinių transporto tinklų prioritetai arba sujungimo priemonės prioritetai. Turint stiprų biudžetą, pakankamai dotacijų bus skiriama tiems projektams, kurie nebūtų priešingų atveju finansuojami, ypač kalbant apie stambesnius tarp valstybinius projektus ir grūšių mažinimo projektus e, transeuropinių transporto tinklų koridoriuose. Ir transeuropinių transporto tinklų prioritetiniai projektai gaus e, dotacijas ir iš e, infrastruktūros tinklų sungimo priemonės, ir iš naujų finansinių priemonių, ir naujo fondo. Tokiu būdu valstybės narės uh, neturės įskaičiuoti tų projektų, skaičiuojant nacionalinės skolas ir deficitą, kadangi bus numatytos garantijos saugioms e, privačioms investicijoms iš ES pusės. Taigi, ponios ir ponai, mėly kolegos, mūsų naujasis investicijų planas nėra susijęs tik tai su papildomu finansų mobilizavimu. Jo bus bandoma surasti teisingus projektus, teikti techninę paramą tiems projektams tam, kad jie būtų kuo galima greičiau įgyvendinti. Tai bus vienas pagrindinių iššūkių, su kuriuo teks susidurti. Aš nerimauju, man nėra neramu dėl pinigų, man neramu dėl pačių projektų, taigi čia reiks atlikti nemažai darbo. Mes turime pirmiausia surasti tuos projektus, projektus, kurie atitinka trims, tris pagrindinius kriterijus. Pirmiausia, projektai turi sukurti aiškę europinę pridėtinę vertę. Tai yra tie projektai, kurie leidžia pasiekti europinių tikslų, siekiant e, pažangau, pažangaus ir švaraus mobilumo. Ir vakar vakare buvo pristatytas naujas jūrų valdymo paketas, kuris iš tiesų labai įdomus ir jis aiškiai rodo, kaip įmanoma sukurti pridėtinę vertę, suvienijant žinias, infrastruktūras ir pastangas iš visų valstybių narių pusės. Taigi aš tikiuosi, kad daugiau tokių projektų matysime ateityje. Antras kriterijus. Projektai turi būti ekonomiškai gyvybingi ir duoti didelę socialinę ekonominę gražą. Tai iš esmės reiškia, jie turi sukurti darbo vietas. Ir čia aš norėčiau visus mus paraginti, kurti pažangias darbo vietas. Ir vienintelis būdas tokias darbo vietas kurti yra siekti geresnių rezultatų. Trečiasis kriterijus tai yra tie projektai, kurie yra pakankamai brandus ir gali būti pradėti gyvendinti vėliausiai per trejų metų laikotarpį. Tai yra trys pagrindiniai kriterijai. Tai yra pridėtinė vertė, socialinė ekonominė graža ir projektai turi būti gyvendinti, pradėti gyvendinti per tris metus. Esu įsitikinusi, kad transporto sektorius gali sukurti tvarius, tvar, tvarius projektus, kurie atneštų socialinę, ekonominę, finansinę naudą. Juk nepradedame nuo nulio, tiesiog paspartiname tam tikrus procesus ir išvalome tą projektų liniją, kalbant apie bendrai visus transporto projektus. Transporto srityje per ateinančius trejus metus yra numatoma investuoti į 100 milijardų, 100 milijardų eurų investicijų į transporto projektus, tai yra ir uostai, ir geležinkeliai, kanalai, greitkeliai ir švaraus kūro technologijos ir intelektinės transporto sistemos. Valstybės narės jau bendrai komisijos Europos investicijų bankų, banko darbo grupiai įsteigtai rugsėjo mėnesį pateikė projektų sąrašą, kurie buvo atrinkti pagal tris kriterijus ir nemažai tų projektų yra skiriama transporto infrastruktūrai plėtoti. Italijos pirmininkančios valstybės iniciatyva buvo parengtas Kristoferseno pateikta Kristofersino ataskaita, ji vis šviesa būtent rytoj, matote, tai yra reali ataskaita. Ir ji, <clears throat> joje taip pat yra numatomi transporto projektai palei transeuropinių tinklų koridorius, kurie geriausiai e, atitinka strateginių investicijų fondo reikalavimus. Ir aš norėčiau informuoti apie tam tikrus projektus, kurie jau atrenkti pono Kristoferseno kartu su Europos koordinatoriu Sečiui ir kordo būdvikų. Kai kurie koridoriai ir trūk, trūk, trūkstami, trūkstamos jungtys tarp Varšuvos ir Talino e, ir, ir Baltikos jungtis, taip pat atitinkama jungtis iki Barcelonos, čia irgi toks projektas, taip pat Dublino ir Baletos uostų plėtra, plėtros projektai. Trečia projektų grupė - miesto transporto projektai, Briuselio mobilumo planas, nauja metro linija, Paryžiaus priemešiuose elektromobilumo infrastruktūra Čekijoje. Tai yra labai konkretūs projektai iš įvairių e, valstybių narių. Taigi, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Investicijų planas e, sukuria realią galimybę, tačiau turėtumėme būti atsargus ir suprasti, kad e, viešu, vieši ir privatus investuotojai norės investuoti tik tuo atveju, jeigu sukursime tinkamą reguliavimo aplinką. Ir toks ir yra mūsų darbas - pritraukti investuotojus. Tam reikia mažinti biurokratiją, atsisakyti pasenusių reglamentų ir pasirūpinti kad nauji reglamentai būtų paprasti ir kuo galima iškesni. Dėl to aš tikrai labai daug tikiuosi iš refit iniciatyvos ir norėčiau, kad mūsų naujosios iniciatyvos būtų pagristos tinkamais ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais poveikių vertinimais. Tikriausiai pastebėjote, kad pirmininkas Junkeris kalbėjo <clears throat> konkrečiai apie tris transporto iniciatyvas kai pristatė investicijų planą praeitą trečiadienį parlamente. Tai yra ketvirtasis geležinkelių paketas, bendro Europos dangaus projektas ir Mėlynosios juostos iniciatyva. Tai yra ypatingai reikšmingi, reikšmingos iniciatyvos tam, kad transporto sektorius būtų patrauklus investuotojams. Ir būtent jei vardymime kaip prioritetai ir mano pareiškime. Esu įsitikinusi, kad spręsite tuos klausimus čia parlamente ir ketvirtasis geležinkelių paketas ir SES 2 plus yra įtraukti į transporto, tarybos, e, transporto ministrų tarybos e, posėdį, posėdžio darbo atverkę rytoj. Jeigu būtumėte vėliau mane pakvietę, jau būčiau pateikusi daugiau informacijos apie tai, bet mes tikrai turime reikalauti, kad taryba veiktų ir pradėtų darybas su jumis, kad užbaigtumėme teisėkuros procesą iki vasaros. Taigi tikiuosi, kad suvienysime pastangas. Ponios ir ponai, tinkamos reguliavimo aplinkos sukūrimas yra Europos institucijų atsakomybė, kuri tenka taip pat ir valstybėms narėms. Čia kalba eina apie tai, jog reikalinga sukurti tinkamą infrastruktūros politiką. Mes turime įdėkti vartotojas moka ir teršėjas moka principus turime pasirūpinti, kad infrastruktūros pajamos būtų vėl iš naujo investuojamos į infrastruktūrą. Kaip žinia, taip daugelį valstybių nėra. Taigi, aš žinau, kad kai, kurios, kai kurie jūsų komiteto nariai norėtų, kad aš pasakyčiau, ar aš pritariu džer, Vokietijos MAUT iniciatyvai. Įsivaizduoju, kad e, šiandien irgi matytas klausimas vėl bus keliamas. Taigi, aš norėčiau paaiškinti iš karto būtent savo iš karto nuomonę ir išdėstysiu. Šiuo konkrečiu klausimu priešingai nei yra pagal Eurovinietės direktyvą numatytas sunkiasvorių transporto priemonių pakrovimo planas. Valstybių narių projektų, įstatymų projektai nėra skelbiami komisijai. Dėl to komisija neturi teisės priimti oficialią poziciją dėl to, kiek MAUT sistema e, keleiviniams e, automobiliams yra suderinta su ES sutartimis, kai ši sistema bus patvirtinta Vokietijos parlamento. Taigi čia aš galėčiau tik tai patvirtinti kelis dalykus. Komisija visapusiškai pritarė tam, kad būtų įdėkta vartotojas moka princip, įdėktas vartotojas moka principas Tačiau komisija ir toliau supranta, kad e, tokie poreikiai turi būti tenkinami nepažeidžiant ES sutarties principų, įskaitant ir nediskriminavimo principą. Dėl to negalima daryti jokių kompromisų. Čia ir aš esu įsitikinusi, kad Vokietijos valdžia tai puikiai supranta. Žinoma, aš pavedžiau komisijos tarnyboms nuolatos palaikyti ryšį ir dirbti su Vokietijos valdžia, kad būtų užtikrinamas visas reikalingas bendradarbiavimas. Ir tikriausiai girdėjote per žinias, kad įvyko labai pozityvus posėdis su Vokietijos ministru šiuo klausimu. Taigi, kaip sakiau, esu pasiryžusi dirbti kartu su jumis abipusio supratimo dvasioje ir atsižvelgiu į jūsų balsavimą įvykusi šyryt, mes be jokios abejonės jau esame informuoti apie balsavimo rezultatus, dėl rimtų pažeidimų kelių transporte klasifikacijos. E, šį planą būtent pasiūlė mano pirmtakas ponas Kalas. Mane informavo, kad šis tekstas dėl jo buvo deramasi valstybė, vis, su valstybėmis narėmis beveik dviejus metus ir komisija viską darė, kad pasinaudo visomis savo galiomis ir teisiniais įgaliojimais, kad būtų užbaigtas šis darbas. Aišku, aš esu pasirengusi iš naujo peržiūrėti šį failą ir pažiūrėti, kiek galime tenkinti jūsų keliamas abejonės, tačiau norėčiau pasakyti, kad socialinių teisės aktų pagrindinis iššūkis nėra tai, kad trūksta teisės aktų, bet tiesiog primtos taisyklės nėra tinkamai gyvendinamos. Taigi daugiau teisės aktų nereiškia, kad praktikoje bus geriau. Kaip jūs prisimenate, aš jau per savo klausimus e, įsipareigojau spręsti tas problemas ir vengti skirtingų re re reglamentų interpretacijų. Dėl to man tikrai nuostabu matyti, kad jūs atmetėte, atmetė pasiūlymą, kur uh, kalbam apie tai, kad reiktų geriau įdėkti įvairių nusižengimų klasifikaciją. Tai yra, kaip suprantu, tik dalinis sprend, problemos sprendimas, bet bent jau tokiu sprendimu einama teisinga linkme ir dėl to jūs galėjote galbūt paremti tą sprendimą, tą siūlymą, bet aš tikrai gerbiu jūsų apsisprendimą, gerbiu jūsų balsavimą ir tikiuosi, kad mes toliau dirbsime ties šiuo klausimu kartu. Bet aš norėčiau Jums pasakyti, kad visuomet galima ką nors patobulinti ir aš norėčiau, kad mes visi į tai atsižvelgtumėme, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, ponios ir ponai. Aš norėčiau, kuo galima greičiau, visą dėmesį sutelkti ties naujomis iniciatyvomis, apie kurias kalbėjau klausimų metu. Jau šiek tiek. Aš noriu prisidėti, kuo galima ryštingiau, siekiant tų prioritetų, kuriuos išvardijo pirmininkas Junkeris savo politikos gairėse. Susitikinusi, kad transportas yra ta šaka, kuri skatina augimą. Ji turi didelį potencialą, kuriant darbo vietas, todėl svarbu tikrai sujungti mūsų regionus ir prisidėti prie e-, energijos prasme veiksmingos ir mažai anglės naudojančios ekonomikos plėtros. Visose savo iniciatyvose pagrindinis tikslas bus prisidėti prie keliautojų poreikių ir aš visuomet pirmiausia galvosiu apie klientus, tai yra keleivius, verslo įmonės ir kad būtų parengtos sąlygos transporto sektorių klestėti. Ir kaip jūs puikiai suprantate, aš tikrai tikiu ir techninėmis ir netechninėmis inovacijomis, tokiomis kaip novatoriški verslo modeliai, tai būtų netechnio, netechnio inovacijų pavyzdys, taip pat novatoriškų paslaugų sektorius ir pažangių miestų projektas bus irgi mano vienas iš prioritetų. Komisija parengs savo darbų programą 15 metams gruodžio viduryje ir aš E, koordinatoriams e, gruodžio plenarnėje sesijoje pristatysiu galtinai šią programą transporto sektorėje šį vakar. Šį vakarą kartu su ponu Krameriu mes keisimės nuomonėmis su kitais komisijos nariais ir komitetų, e, parlamento komitetų pirmininkais. Būtent bus kalbama čia apie tą programą ir aš manau, kad ir šiandienos mūsų pasikeitimas nuomonėmis padės mums formuoti mūsų darbo programą 15 metams ir bendrai leis e, geriau užsibriežti darbus <clears throat> ateinantiems penkeriems metams. Per šį mėnesį aš daug susitikau su transportos suinteresuotais partneriais transporto sektorija ir tikiuosi gerų darbinių santykių su jais. Ketinu per visą savo kadenciją dirbti su jais, e, kad mes kartu visi siektumėme uh, geresnių rezultatų, dirbtumėme geriau ir greičiau Europos žmonių labui. Taip pat aš ketinu lankytis ir valstybėse narėse, kad išsiaiškinčiau, kokių, kokių, kokios konkrečiai naudos duoda mūsų sprendimai primami čia Bruselėje, kiek jie keičia kasdienį žmonių gyvenimą ir kaip yra plėtojami mūsų finansuojami projektai. Ir norėčiau pakviesti jūs vykti kartu su manimi į valstybės narės. Aš tikiuosi, kad jūs išklausysite mano nuoširdaus kvietimo bendradarbiavimui ir laukiu galimybės kurti dinamišką, aktyvę Europos transporto sistemą kartu su jumis. Tokią transporto sistemą, kuri tarnautų kaip patikimas mechanizmas, kad būtų galima pademonstruoti, kaip veikia sėkminga bendra Europos rinka. Ačiū. Ja, vielen Dank, Frau Bulz, für den Vortrag. Dėkuoju, ponia Bulz už jūsų pristatymą, už jūsų norą veiksmingai bendradarbiauti. Manau, kad ir mes savo ruoštų galime pademonstruoti tokį norą ir tikimės, kad puikiai seksis dėrėti dėl ketvirtojo transporto paketo. Esame nusteikę optimistiškai ir tikimės gerų rezultatų. Taip pat e, turėsime užtikrinti, kad būtų apsaugotas klimatas, būtų kuriamos darbo vietos ir taip toliau. Todėl ir pakvietėm jūs šiandien į mūsų posėdį, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis. Pradėkime pirmąjį klausimų raundą. Pirmiausia, stiksiu žodį koordinatoriams, kiekvienam po dvi minutės, po to komisijos narė galės atsakyti ir um, norinčiųjų pateikti klausimus. Sąrašas yra gana ilgas, bet tikiuosi, kad spėsime viską laiku. Ačiū pirminkė už sutiktą žodį. EPP frakcijos vardu norėčiau pasveikinti ponę Bult. Pirmą kartą atvykus į transporto komiteto posėdį, kaip matote, salė yra pilna. Visi esame pasiruošę dirbti su jumis, konstruktyviai kritikuoti. Turiu dvi minutės. Visų pirma, dėl pono Junkerio investicinio plano finansinio lankstumo. Kiek jis lankstus? privačios verslo įmonės nori investuoti, bet e, komisija taip pat nori dalyvauti. Ir e, baiminamasi, kad e, pritraukus privačių investicijų bus prarastos subsidijos, dotacijos. Ką Jūs apie tai galvojate? Kitas dalykas, kalbant apie MVI Ponas Junkeris minėjo, kad MVI taip pat e, turėtų turėti galimybę investuoti, bet e, reikėtų pagalvoti apie joms e, keliamus informacijos. Kalbant apie kelių mokesčius, tikimasi, kad bus sukurta vieninga visos Europos kelių mokesčių sistema, tačiau. Mm reikia viską kruopšiai apmastyti, svarbu užtikrinti, kad mokesčių surinkimas būtų paprastesnis, kad būtų lengviau surinkti tokius mokesčius ir tikiuosi, kad stebėsite Vokietijos vyriausybės veiksmus. Nes um, Čia gali kilti problemų. Ir dar labai trumpai dėl aviacijos. Šioje srityje yra labai daug e, problemų, ypač kalbant apie konkurenciją už ES ribų. Gal galėtumėte papasakoti, ką ketinate daryti šioje srityje per ateinančius keliarius metus, nes e, svarbu, kad mūsų aviacijos pramonė galėtų konkuruoti, išliktų gyvybinga. Ačiū. Pirminkė, labas rytas. E, socialdemokratų vardu noriu pasveikinti Jūs tapus komisijos narė ir linkiu sėkmės per ateinančius penkerius metus. Tikiuosi, mums puikiai seksis dirbti kartu. Turiu kelis klausimus. Pirmiausia, žinau, kad Vokietijos e, klausimas nėra e, jūsų mėgstamiausias klausimas, bet Vokietijos finansų ministerija pristatė tyrimą, e, kuriame aiškina, kad Vokietijos vairuotojai mokės daugiau ir yra pateiktas įstatymo projektas atitinkamas. Minėjote, kad nieko negalite kol kas pasakyti šiuo klausimu, bet atrodo jau aišku, kad Vokietija mėgins e, priimti du įstatymus. E, vienas iš jų būtų taikomas visiems ir kitas įstatymas būtų skirtas tik e, Vokietijai. Jis bus susijęs su kelių mokesčiais ir uh, būtų e, šiuo įstatymu mėginama kompensuoti papildomus mokesčius Vokietijos piliečiams. E, kalbant apie socialinę politiką ir taip pat klausimų metu, jūs minėjote, kad e, esate nusteikusi prieš socialinį dempingą. Na ir paskutinis klausimas dėl pono Junkerio pristatyto komisijos investicinio plano. Deja, ten visiškai neminimas e, transportas ir e, neaišku, kodėl, juk transportas yra labai svarbus. Ačiū, aš taip pat norėčiau EKR e, vardu pasveikinti ponę Bult Jūs puikiai apibūdinot tris plano ramščius, minėjote 315 milijardų eurų planą ir yra nemažai priemonių, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonių ir kitos. Reikia taip pat nepamiršti ir apie koridorių projektus, kad būtų e, geriau e, sujungti Europos e, regionai teoriškai visą tai, ką jūs pristatėt, skamba neblogai, kad um, mokesčius moka ir naudotojai, ir teršėjai, bet uh, tai reiškia, kad daugiau bus skiriama infrastruktūrai uh, tenkiai apgyvendintose teritorijose ir mažiau ten, kur jau dabar yra mažesnė infrastruktūra. Uh, kyla tam tikra rizika dėl to ir man atrodo, kad padėtis iš tikrųjų yra gana rizikinga. Jūs minėjote, kad į naują fondą vienai priemonė yra skiriama 10 procentų lėšų, tai irgi kelia tam tikrą riziką. Pavyzdžiui, Sanglaudos fondas investavo iš pradžių skiria 10 milijardų eurų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai ir e, nacionalinės vyriausybės vietos valdžios institucijos atrodo visiškai nedalyvauja. Ar turite atsakymų visus tuos klausimus, juk e, tai yra itin svarbu visoms valstybėms narėms, kuriuoms yra atstovaujama šiame komitete. Daugiau nebeturiu laiko, tikiuosi, kad kiti klausimai dar bus iškelti vėliau. Ačiū pirminkę. Dėkuoju komisijos nariai, kad atvyko pas mus ir pristatė savo planus. Man susidaro įspūdis, kad e, ponas Junkeris e, turėtų pastebėti, kaip entuziastingai jūs esate nusteikusi dirbti transporto srityje, e, plėtoti Europos vidaus rinką. Būtent todėl yra Labai keista, kad e, transportas nėra įtrauktas į pagrindinį planą. Norėčiau paklausti visų pirma dėl investicinio plano, ar yra geresnio finansavimo alternatyvų. Minėjote, kad iš dalies e, gali būti taip, kad e, iš vis nebūtų investuojama valdžios institucijų, e, ar tai reiškia, kad bus naudojamos tik privačios investicijos. E, žinau, kad vandens keliai, geležinkeliai e, yra labai svarbus sektoriai, bet keliai, automobilių keliai taip pat yra labai svarbus. Dėl Vokietijos įstatymų suderinamumo su ES teisės aktais turiu kitą klausimą naudotojas moka, teršėjas moka, šie principai yra svarbus, bet e, taip pat e, reikėtų e, pagalvoti apie tai, kad faktiškai patiems automobiliams jokie mokesčiai nebūtų taikomi ir būtų taikoma, taikomas mokestis tik naudotojams, tik teršėjams. Kaip jums atrodo, ar tai būtų įmanoma? Uh, Manau, kad tai būtų um, nebloga alternatyva ir manau taip pat, kad uh, būtų labai svarbu, kad ir komisija, ir parlamentas bendradarbiautų ir skatintų valstybės narės įgyvendinti įvairius projektus. Jeigu mm, dirbsite šioje srityje su Vokietija, galite tikėtis uh, mano pagalbos, mano paramos uh, visais atvejais. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai Bulč. tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su jumis čia parlamente ir mūsų šalyje. Jei tik bus įmanoma, man buvo labai malonu klausytis jūsų pristatymo, kai kalbėjote apie savo prioritetus, kad Europos politika būtų įstamesnė, nuoseklesnė ir norėčiau pasteirauti kokios e, paramos e, savo darbų tikėtumėtės iš Europos parlamento. Esu labai entuziastingai nusiteikusi, kad mūsų transporto sistema veiktų sklandžiau, būtų mm, palankesnė aplinkai, kad būtų mažiau CO2 išmetama, kad būtų kovojama su klimato kaita, juk tai yra svarbiausi klausimai ateinančių laikotarpių. tarpių Ir man kelia šiek tiek nerima tai, kad nejudame pakankamai greitai ir kai kurias problemas dar nuslepiame. Ir gali būti taip, kad pagrindinis dėmesys gali būti nukreiptas kitur. Ir manau, kad neturėtume praleisti progų įgyvendinti išmanėją, žalėją transporto politiką, kuri užtikrintų ir darbo vietų kūrimąsi, ir geresnės gyventojų darbos e, ir gyvenimo sąlygas. Norėčiau, kad šiek tiek daugiau papasakotumėte apie komisijos prioritetinės darbos rytis šiuose srityse. Ačiū. Ačiū. E, noriu pasveikinti komisijos narę lankantis mūsų komitete. Kalbėsiu labai konkrečiai. Norėčiau pasirauti, kokių veiksmų imstis netrukus, jau greitai, kad paremtumėte transporto sektoriaus e, veiklą e, šalių konferencijoje Limoje Kaip žinia, turime atlikti svarbų vaidmenį šalių konferencijoje ir noriu pasirauti, ką konkrečiai planuojate veikti šioje srityje, juk šis sektorius labai priklauso nuo naftos, bet reikia pagalvoti ir apie poveikį klimatui ir kitas transporto sektoriaus tendencijas siekiant sumažinti naftos suvartojimą, atsižvelgti į to poveikį aplinkai Taip pat e, kalbėjote apie su planu susijusius prioritetus. Galbūt galėtumėte konkrečiau šiek tiek apie tai papasakoti. Neminėjote aviacijos. O čia vėlgi kalbant apie CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, šis sektorius yra labai svarbus. Ehm, mokesčiai, e, pavyzdžiui, žibalo mokestis, e, taip pat yra prioritetas. Kalbant apie taršą, dizelinis e, kūras taip pat yra gana aktualus klausimas. Kalbama apie 300 milijardų biudžetą ir žinoma, reikia pasirinkti tokius projektus, kurie būtų ekonomiškai gyvybingi, kurie būtų naudingi Atsiprašau, bet e, yra tam tikrų projektų, pavyzdžiui, turinė, visiškai nežinome, kokia bus investicijų graža, kokios bus e, išorinės e, išlaidos susijusios su eismo įvykiais, su triukšmu ir panašiai. Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė ir sveikinu atvykus ponę Bult. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad mums kelia nerima e, tos rytis, kuriuose yra daug problemų, kuriuose negalioja dar teisės aktai taip, kaip turėtų mano paties gimtojoje šalyje, Švedijoje. E, dirbame maksimaliai septynias dienas e, transporto sistemoje, e, e, ypač kalbant apie laivybą, kroviniai keliauja iki Danijos, paskui pakraunami laivai iš naujo grįžta į Švediją ir taip pat vairuotojai dirba e, kaip vergai už 400 eurų per mėnesį, juk jie turi važiuoti tuo ke, į tą keltą, plaukti, dirba 7 dienas per savaitę, o gauna labai mažą atlyginimą. Tie vairuotojai net neturi sąlygų uh, nusiprausti. Tos sąlygos yra baisios, tikrai reikia patobulinti šią sritį. Be to klastojami vairuotojo pažymėjimai. Švedijoje už 10 tūkstančių eurų galima gauti e, profesionales sunkvežimio vairuotojo teises už 10 tūkstančių eurų, bet žmonės tiesiog sumoka 400 eurų ir gauna tas teisės padirbtas. Ar galima kaip nors patobulinti šią sistemą? Dėkoju, baigiame pirmąjį klausimų raundą. Kitiems kalbėtojams suteiksime vos po vieną minutę, bet dabar paprašyčiau atsakyti koordinatorių klausimus. Dėkoju už visus klausimus, už komentarus. Labai džiaugiuosi, kad jums ši tema rūpi iš tiesų, kaip sakiau savo pokalbio e, pabaigoje, mums labai svarbu ne tik užtikrinti geras sąlygas vairuotojams, bet ir kurti naujas darbo vietas. Taigi mes kartu turim bendradarbiauti, kad per keletą metų pasiektume teigiamo poveikio šioje srityje. Taigi dabar norėčiau atsakyti jūsų užduotus klausimus ir pakomentuoti jūsų išsakytus komentarus. Mano kolega padėjo man susikonspektuoti visus jūsų klausimus. Jeigu ne į visus atsakysiu, tai prašau pakartokite tą klausimą, patikslinkite jį. Taigi visų pirma buvo kalbama apie šį 315 milijardų paketą E, keletas iš jūsų uždavė labai panašius klausimus. Galiu atsakyti tiek, kad 315 milijardų projektas nenaudos kitoms rytims paskirtų lėšų. 10 procentų <clears throat> yra naudojama iš set. Gausim labai nemažai investuotojų jau tiems projektams, kurie dabar yra vykdomi ir įgyvendinami. Žinoma, kad dar mūsų laukia nemažai darbo, todėl manau, kad transporto sistema bus ir didžiausias naudos gavėjas. Mums yra paskirta visa e, trečdalis viso biudžeto lėšų, net jeigu kalbate apie tai, kad Junkeris tiksliai nenurodo, kad tiek ir tiek skiriama transportui, bet turite suvokti, kad mes esam susiję su visom sritim. Darbo vietų kūrimas, aplinkosauga ir taip toliau, nors labai aiškiai ir konkrečiai nepaminėta, uh, bet tikrai transporto sistemai tos lėšos bus skiriamos. Mes daug kalbame šią temą, patikrinkite Facebook'o ir Twitterio socialinius tinklus ir pamatysit, kad esam aktyviausia grupė. Mes informuojame žmonės, kokius projektus įgyvendiname, kokiu įmamės veiksmų ir kai kalbu apie savo projektus, tai žinoma turiu minti visus, kurie susiję su transporto sektorium, nes tai yra mūsų visų bendras darbas. Žinote, kad per ateinančius mėnesius dirbsim nemažai ties šitų 315 milijardų projektų. Mes E, turim užtikrinti pasitikėjimą, turime būti labai patrauklus investuotojams. Šis darbas ką tik prasidėjo ir, ir jis su jūsų pagalba bus aktyviai įgyvendinamas. Aš noriu pasinaudoti pagalbą, e, pasinaudoti šią progą ir pasakyti, kad mes turim e, sanglaudos fondus, kurių lėšos dar nenaudojamos, jos, tos lėšos neliečiamos. E, Taigi naudojamės šiuo mechanizmu. Ir šio mechanizmo lėšos skiriamos infrastruktūrai, o didžioji dalis, nors tikslių skaičių nežinau, yra e, skiriama transportui. Slovenijoje tai yra 1,2 milijardo. Daugum, didžioji dalis šių lėšų yra skiriama būtent transporto sistemai. Kitas e, mechanizmas yra paskolos, tradicinės Europos investicijų, bank, investicijų banko paskolos. Šis mechanizmas, ši priemonė egzistuoja ir čia kalbam apie ilgalaikius investicijų planus. Tai dar viena priemonė. Taigi mes kalbam apie skirtingas priemonės skirtingiams projektams remti. O ši, šis 315 milijardų fondas bus naudojamas uh, E, tiems projektams, kurie pra, vykdomi trejus metus, kurie kūrė e, socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę, bet žinoma, mums reikia ir investuotojų, bet tam, kad juos pritrauktume, turime užtikrinti pasitikėjimą. Atsiprašau, kad taip ilgai atsakinėjau vieną klausimą. E, taip pat buvo užduotas klausimas apie aviaciją ir apie kom konkurencingumą. Komisija jau pradėjo dialogą su skirtingais regionais, turiu minti Gulf e, avialinijas, mes kalbam apie skaidrumą, apie saugumą ir žinoma, labai svarbu užtikrinti konkurencingumą. E, spalio mėnesį Bruselį vyko dialogai ir buvo kalbama apie skaidrų konkurencingumą. Mes jų žengėm nedidelį žingsnelį, bet tai darbo pradžia. Mes uh, paskyrėm darbo grupę, kuri užtikrins konkurencingą veiksmą ir darbą. Mes tikėjomės konkrečių veiksmų ir konkretaus susitarimo Katare 2015 metais. Mes taip pat e, dirbam daugelį kitų sričių, sprendžiam Rusijos klausimą. Žinoma, tam pirmiausia reikia politinių sprendimų ir kai tik politinė situacija pagerės, tai mes e, iškart bandysim pagerinti ir aviacijos situaciją. Taip pat e, dar keli klausimai apie viniečių ir kelių mokesčių sistemą. man dabar sunku ką nors pasakyti šią temą, nes aš dar nemačiau jokių dokumentų. Viskas, kol kas, ką aš žinau, tai tik yra komentarai, žinios, informacija iš spaudos. Aš kalbėjausi su ministru, jis man papasakojo, kaip sistema veikia, bet aš paprašiau jo parodyti konkrečius dokumentus. Taigi mano pozicija yra tokia, kad aš kol kas nieko nekomentuoju, kol nesu mačius konkrečių dokumentų. Bet žinoma, kad mes e, rengiame oficialus dialogus su Vokietijos atstovais, delegatais ir mes tikrai siekiame teisinių veiksmų. man tokia situacija pačiai kaip žmogui nelabai e, priimtina, bet aš pasitikiu teisės tarnyboms, aš kalbu ES vardu ir turiu imtis tokių priemonių, kurios yra privalomos. Atsiprašau, kad jūs pertraukiu. E, jeigu jūs tiek ilgai atsakinėsite visus klausimus, tai tikrai čia turėsit pas mus likti gerokai ilgiau, nes dar turim daug klausimų. Dabar dėl aplinkos saugos ir dėl vadinamo žaliosios darbo tvarkės. Kai ruošiausi klausimams, mane labai nustebino, kai pamačiau, kad 93 procentai naudojamo kūro transporto sektoriuje yra nafta. Taigi mes esam labai priklausomi nuo naftos. Ir kai tik sumažinsime naftos naudojimą, tai žinoma sumažinsime ir CO2 išmetamą kiekį. Mes jau dirbam šiuo klausimu, sprendžiam šias problemas iškart po naujų metų aš jums pateiksiu mūsų išvadas šio klausimu ir tikiuosi, kad sulauksiu jūsų pritarimo. Dar keletą klausimų buvo pateikta apie išorinės sąnaudas. Mes pasisakom apie tai, kad tas išorinės sąnaudas reikėtų įtraukti ir kad buhalterija būtų visiškai skaidri mokesčių surinkimo mechanizmas būtų skaidrus. Kai kurios valstybės narės jau taip daro, mes stebim jų modelius, stebim jų rezultatus ir tikimės, kad tai taps bendraja praktika. Aš pasisakau tikrai labai už skaidrumą, atvirumą ir išorinių sąnaudų įtraukimą. Taip. Taip pat buvo klausama apie e, šalių konferenciją. Aš negaliu pasakyti, kad tai yra e, Šefčevičiaus viceprezidento e, tiesioginė atsakomybė, bet kaip jau anksčiau paaiškinau, mes dalyvausime ir po naujų metų informuosime apie savo uh, mintis šią temą apie neformales diskusijas, apie bendrą nuomonę. Taip pat norėčiau tiesiogiai atsakyti į kolegės klausimą dėl investuotojų iš trečiųjų šalių aš turėčiau pasakyti, kad e, trečiosios šalis e, tikrai yra laukiamos, gali investuoti į mūsų infrastruktūrą, bet mes vis dar turime apsibriežti, kaip, kokiom sąlygom, kokiais būdais, paskutiniais duomenimis mums dar apskritai iš viso reikia uh, 700 milijardų, kad galėtume modernizuoti transporto sistemą. Ir e, taip yra todėl, kad e, praeitie tos problemos nebuvo sprendžiamos, buvo e, vertinama netinkamai ir dėl to turim pritraukti investuotojus iš trečiųjų šalių Ponas Artugas klausė apie socialinį dempingą, aš apie jį kalbėjau savo klausimuose. Socialinis dempingas, kaip jis atrodo praktikoje, tai tikrai yra teisinės sistemos išnaudojimas, klausimuose jau sakiau, kad tai vyksta ekonomikos paraštėse. Mes tikrai turime imtis kažkokių veiksmų. Nėra taip, kad negalime nieko padaryti. Mes turime užtikrinti, kad teisės aktų būtų laikomasi, kad jie būtų įgyvendinami. Ir tačiau atsakomybę turi prisimti visi uh, transporto sistemos dalyviai, ne tik komisija ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę. Taigi prašyčiau jūsų pagalbos, padėkite užtikrinti, kad valstybės narės tai suvoktų ir prisimtų atsakomybę, nes vieni be jūsų pagalbos mes pokyčius šioj srity nepadarysime. Žinoma, kad teisės aktų turėtų būti. E, tikrai aš liksiu šiame posėdė keletą minučių ilgiau, nes noriu atsakyti į visus klausimus. Taip, mes turim dar penkis klausimus. Pirmasis Jackie, pirmo Jackie Foster. Ačiū pirmininkė. Turiu keletą pastebėjimų. Jūs e, sakėte, kol nebus jūsų susidomėjimo tam tikromis sritimis, nebus geros rinkos, o konkurencijos prasme yra privačių investuotojų, nes jie tikisi, kad galės konkuruoti, kad tinkamai bus įgyvenim projektai, jie bus veiksmingi. Kalbant apie pagrindinį dalyką - darbo vietas ir augimą. Transporto komiteto ir transporto komisarės darbas, mano vertinimo, pirmiausia yra užimtumas ir aplinkosiniai klausimai, aišku, yra labai svarbu, tačiau tai yra esminiai transporto komiteto darbo, daly, darbo elementai ir mes atsižvelgiame ir į tai, ką daro kiti komitetai. Tai, ką sakė ponas Zylė dėl šio finansavimo detalių. Čia faktiškai tie skaičiai, tai man kaip telefono numeriai. Ir jeigu norime rimtai spręsti tas klausimas, aš esu iš Airijos ir 25 procentai žmonių, kurie atvyksta į Junktinėje karalystę, ir tai yra didžiausias uh, Tai yra žmonės, kurie skraido. Ir kalbant apie bendrą Europos dangų, Cezar, aviacija nebuvo pakankamai minima, mano manimu, nes tai yra milžiniška infrastruktūra. Kitos rytis, aišku, irgi yra svarbios, bet aš norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama aviacijai, kai ateisite kitą kartą. Aš manau, kad galėsime, aišku, aptarti tuos klausimus tikrai, ponia komisijos narė, bet dėkoju, kad šiandien atvykote. Luis de, de Grandes Pascal. Ačiū pirmininkė ponė komisijos narė. Sveiki atvykę į realų pasaulį. Klausimuose mes turėjome apie bendrus dalykus kalbėti, o dabar jau galime eiti prie konkrečių dalykų. Ir aš norėčiau tikrai labai konkrečiai pakalbėti, nes Vokietija kalbėjo apie savo kelių mokesčius. Ispanija irgi turi daug lūkesčių iš to plano ir tikimės, kad tai nebus tik tai kalėdinių pagidavimų sąrašas. Yra trys projektai, kurie sukuria pridėtinę vertę, turi socialinės įtakos. Is, būtent Ispanijoje mes labai domėmės tuo, kad užimtumo situacija pagerėtų. Ir kaip yra su tais projektais, kuriuos Ispanija pristatė su papildomais veiksniais, būtent, kad socialinės įmokos nebus skaičiuojamos į valstybių narių deficitą. Tai yra labai svarbu e, būtent mano šaliai, kuri bando tenkinti augimo pakto kriterijus. Ačiū. Ačiū. Pieter Vandalen. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė komisijos narė. Kita kartą, man atrodo, reikia daugiau laiko numatyti jums darbo atvarkėje, nes jums irgi nėra lengva viską aptarti taip greitai. Jūs kalbėjote apie 15 metų darbo, darbų programą. Ir aš norėčiau, kad jūs daugiau dėmesio skirtumėte tiems ypatingai ilgiems krovininiams automobiliams. Ir taip pat apie socialinį dempingą ir nesažininką konkurenciją jūs nieko nekalbėjote. Aš norėčiau, kad jūsų programoje būtent tai atsidurtų sąrašo pradžioje, ypač dabar, kai ekonomiškai laikai yra labai, ekonominė prasme laikai yra labai sunkus. Ir tikrai jūs privalote tam skirti daug dėmesio. Ačiū, Žorž Bach. Ačiū. Sveiki atvykę komisijos narė. Mes e, stebėjome jūs, e, jūsų dinamiškumą ir pasiaukojimą transporto sektoriu. Aš norėčiau kalbėti apie kelių transportą. Čia yra daug saugumo problemų, socialinio dempingo problemų, kurios buvo minėtos. Uh, ir problemų susijusių ne vien tik tai su e, vežėjais, bet ir techniniais elementais, aplinkosauga ir panašiai. Turime viskam tam skirti e, pakankamai dėmesio. Ar jūs planuojate susijung, apjungti visas tas pastangas? Ir aš, na, kaip ir nereikalauju, kad būtų įsteigta nauja agentūra, tačiau transportas juk yra ekonomikos variklis ir Dėl to tam reikės skirti pakankamai dėmesio. Matome, kad yra trūkumų visoje sistemoje, ne tik kalbant apie sunkvežimio transportą. Ar imsitės iniciatyvos e, dėl kūro? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir pirmus atsakymus, kurie tikrai mus labai padrasino. Norėčiau grįžti prie trijų dalykų. Pirmiausiai, ketvirtas geležinkelių paketas Jūs e, optimistiškai kalbėjote ir sakėte, kad tikitės, jog iki vasaros bus užbaigtas svarstyti šis paketas. Jeigu nepasistums politikai prieki iki vasaros, ką jūs ketinate padaryti techninių lygmenių, kad būtų e, būtent e, imtas veiksmų šioje srityje. Aš tą klausimą sukėlusi ir jūsų pirmtakui. Dabar investicijos į transportą pagal Junkerio planą. Mane labai nudžiugino tai, kad jūs kalbėjote apie tai, jog valstybių narių dalyvavimas tame fonde nebus skaičiuojamas, neįtraukiamas skaičiuojant jų deficitą ir skolą. Ir tikrai mums reikalingi švieži pinigai siekiant nustatyti 315 milijardų eurų bendrą sumą ir ar yra to pakankamai susidomėjimo investuoti naujus pinigus į tą sistemą. Ačiū Izabelė Demont. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti komisijos narę ir turiu keletą klausimus. Kalbėjote apie kelio gairias ir pirmininką Junkerį, jo pristatytą planą. Aš norėčiau sužinoti, ar įmanoma detaliau būtų galima pristatyti, kaip komisija rinksis ekspertus, kokie bus terminai, laiko terminai nustatyti ir panašiai. Kitas uh, klausimas dėl kabotažo. Visose valstybėse narėse išvelgiama yra neigiamų padarinių, tai norėčiau sužinoti, ar atliekamos kokios tai studijos, ar planuojate tą padaryti, kad būtų galima išsiaiškinti, kokią, kokį poveikį, praktinį poveikį daro dabartinė direktyva ir ar nereikia jos šiek tiek keisti ir koreguoti. Dėkoju. Ačiū. Mas, Masimiliano Salinį. Ačiū. Labas rytas e, komisijos nariai. Linkiu Jums e, visokiojo pasiekmės ir turiu klausimą, kurį jau kėlė ir kiti kolegos. Infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir jos ryšys su nauju Junkerio planu. Labai konkretus klausimas. 300 milijardų eurų, kiek žinome, iš infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės bus paimta lėšų naujam Junkerio planui finansuoti. Taigi 8 iš 16 milijardų. Ir 3 milijardai, tai čia yra labai ne, nemažos sumos ir tikimės, kad iš kitų infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės elementų nebus paimtos lėšos. Ir dar trumpai norėčiau pakomentuoti, kad ne visos investicijos atneša tą pačią gražą jeigu 3 milijardai iš infrastruktūros tinklų priemonės bus pervesta Junkerio planui. Reikalingos bus ir trumpalaikės investicijos, tačiau ne visuomet yra teisingai pasirenkamos trumpalaikės investicijos. Ačiū Markus Piper. Ačiū komisijos narė. Labai trumpai. Jūs minėjote reikalavimus naujiems projektams ir Europos pridėtinė vertė. Jie turi būti greitai parengiami ir turi prisidėti prie ekonomikos ir socialinės sistemos. Būtent tokius reikalavimus mes kelime ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Taigi mano klausimas štai koks. Pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę jau buvo, pradėti, paskel, pas, buvo paskelbti konkursai ir valstybės narės yra padavusios jau paraiškas. Taigi, kaip dabartiniai projektai ir konkursai, kurie yra įgyvendinami, bus suderinti su nauja investicinė priemonė. Ačiū. Marijan Marinesku. Ačiū. Pirmininkė dėkoju komisijos nariai už pristatymą. Mano klausimas yra štai koks. Ar atvyksite į parlamentą, kai bus keičiamas infrastruktūros tinklų sungimo priemonės reglamentas, nes dabar daug yra nesutariama, pirmiausia, dėl pinigų. Mes nusprendėme dėl sumos dabar ta suma jau yra kitokia, po to mes apsisprendėme dėl projektų sąrašo ir geležinkelių finansavimo, dabar jūs pristatote mums projektų sąrašą ir man atrodo, kad jūs, ne jūs, o komisija turėtų pristatyti visus tuos projektus, kuriuos finansuoti prašė valstybės narės, nes mes čia norime skaidrumo. Jūs minėjote kitus projektus, kurie visiškai yra kitokie, nei mes nusprendėme reglamente. Taigi, mano nuomonė, jūs turėtumėte atvykti į parlamentą su pasiūlymu keisti šį reglamentą. Ačiū, Ajala Sender. Ačiū. Sveiki atvykę komisijos narė. aš norėčiau išsakyti susirūpinimą dėl to, kad 30 milijardų eurų visiems projektams įgyvendinti pagal Junkerio investicinę programą puiku, tačiau čia kyla nemažai rizikos, nes reiks šiek tiek keisti reglamentą ir taip nelengva buvo dėl jo susitarti. Tikėkime, kad jis bus patobulintas. Uh, Dabar klausimas dėl to, kad nebus tai skaičiuojama, skaičiuojant valstybės skolą. Jūs kalbėjote apie bendrą finansavimą, tačiau tik 10 procentų. Ir tą turite paaiškinti geriau, nes aš nelabai tai suprantu, o tai yra labai svarbus elementas. Jūs pristatėte projektų sąrašą, tačiau konkursų ir paraiškų paskelbimo terminas yra gruodžio mėnesį baigėsi, taigi ar jau iki, atsiprašau, iki vasario mėnesio ar iki 26 vasario dienos jūs dar priimsite paraiškas. Taip pat e, Europos, Europinė pridėtinė vertė, darbo vietų kūrimas ir Europos Nesijų banko įtraukimas. Gal galėtumėte ir tai dar pakomentuoti. Ivo Belet. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, štai čia sėdžiu. Du trumpi klausimai. Į vieną, į vienas buvo jau užduotas, socialinis dempingas, vandalinint Bach uždavė to, tą klausimą. Ar jūs sutinkate, kad tai turėtų būti prioritetinės klausimas ir manote, kad jūs kartu su socialinių reikalų komisarė ponė Taisen turėtumėte jį spręsti prioritetinę tvarką. Dabar uostų paketas, trečiasis uostų paketas, Jūs žinote, kad įstrigęs yra šis paketas, nes visi laukiame aiškumo dėl valstybinių subsidijų gairių. Komisija, konkurencijos komisaras turi paaiškinti tuos dalykus. Taigi, e, kokios pažangos tikitės svarstant šį klausimą ir kokia, kokius terminus esate e, numatę. Pone Ajuto. Ačiū. Labas rytas komisijos narė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog mes nesame jau tokie entuziastingi dėl Junkerio plano, nes akivaizdu, tai, kad tai yra finansinės inžinerijos operacija ir ji kelia daug klausimų. Tos paskelbtos lėšos jų nėra ir tos garantijos nėra jau taip labai gerai mūsų įtikinančios. Uh, jeigu viskas būtų taip paprasta, taip paprasta būtų dauginti tas, tas sumas, tai kodėl mums reikėjo čia laukti septynerius metus? Gal jūs galėsite tai perduoti ponui Junkerio. Dabar kalbam apie transportą. Kolegos kalbėjo apie tai, kad prioritetą reikia skirti tiems prioritetams, kurie duoda didelę ekonominę gražą. Yra projektų, kuriuos e, matėme, kurie nesukuria ekonominės socialinės naudos. Tai įrodė įvairios studijos, Turino projektas ir kiti projektai, kurie nėra labai sėkmingi. Ar bus atsižvelgiama į tos projektus, kurie dabar jau yra įgyvendinami? Ačiū. Matis Vaninderborg. Pone Buls, aš laukiu tolesnio darbo su jumis ir manau, kad iššūkiai nemenki. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į konkrečią temą susijusią su nauja finansinė priemonė. Vakar mes kalbėjome su jūsų tarnybos žmonėmis ir jie paaiškino apie ex ante vertinimą dėl finansinių priemonių potencialaus naudojimo infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje. Ir tai yra labai įdomus dokumentas, tikimės, kad tai leis užtikrinti daugiau augimo. Tačiau kaip galėtumėme užtikrinti, kad specifiniai projektų poreikiai kad juos bus atsižvelgiama naudojant finansinės priemonės, kitaip tariant, kaip būtų galima išvengti tokios situacijos, kad tas juodraštis netaptų privalomų dokumentų ir kad tai neapsunkintų tam tikrų projektų. Taip gali būti, pavyzdžiui, e, konkrečiai gyvendant projektą dėl Amsterdamo jūrinio šliuzo. Komisijos narė mes mielai jūs priimtumėme Junktinėje karalystėje, aš kadangi esu iš Lond Londone išrinkta, mes galėsime paaiškinti, kas yra daroma mūsų mieste dėl miestų mobilumo, dėl prieinamumo, viešojo transporto prieinamumo, bet aš norėčiau pakalbėti apie eismo saugumą. Jūs klausimuose apie tai kalbėjote, tačiau nepakankamai mano vertinimu ir aš kalbu apie pėsčiuosius penktadalis mirčių Junktinėje karalystėje yra susiję su pėsčiaisiais. Ir aš norėčiau paklausti, kaip komisija gali leisti valstybėms narėms ilgai taikyti moratoriumus dėl ilgų e, transporto priemonių naudojimo. Mes žinome, kad tokios transporto priemonės sukelia daug pešių mirčių ir sužeidimų, taip pat dėl to žūsta daug dviratininkų ir mes privalome absoliučiai techniškai pakeisti sunkvežimį ilgų E, transporto priemonių specifikacijas ir mes negalime leisti valstybėms narėms išsisukinėti, nes e, tikrai reikia čia garsiau apie tai kalbėti. Dziękuję panie przewodniczący. Ja również e, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti komisijos narę Bult. Noriu pateikti du klausimus. Pirmiausia, dėl kabotažo. Lenkija turi 24 procentų dalį kabotažą Europoje. Ką manote apie neteisingą konkurenciją ir socialinį dempingą? Tai klausimai, kuriuos teikia Niderlandai, Prancūzija ir Belgija. Tai norima uždrausti ir Prancūzija reikalauja uh, reglamentavimo pakeitimų. Ką manote apie e, socialinių reglamentų pakeitimus? Ar tokių pakeitimų reikia jūsų nuomonė? Kitas klausimas. Ką manote apie neseniai patvirtintus reglamentus dėl darbo valandų ir poilsio e, laiko? Uh, sunkvežimių vairuotojams, kuriuos um, neseniai uh, patvirtino kai kurios valstybės narės. Ir paskutinis klausimas dėl Europos infrastruktūros uh, tinklų. Atsiprašau, uh, sako pirmininkas, turiu pertraukti jūs dabar kitas kalbėtojas relaciją cât mai strânsă și să colaborăm cât mai bine. Atvykę komisijos e, narė, tikiuosi, kad mūsų santykiai bendradarbiavimas vyks sėkmingai ateityje. Taigi, pirmoji pastaba, kurią norėčiau užsakyti. Kiek supratau, jūs esate tikrai ryštinga, tvirta moteris, e, dalykiška moteris, taigi aš tikiuosi, kad e, bus jūsų dėka užtikrinama daugiau investicijų transporto sektoriuje, sukuriant ekonominį augimą. Taigi tikrai e, investicijos infrastruktūra Junkerio plane turėtų būti akcentuojamos ryškiau. Taip pat, e, kalbant apie šalis, kurios yra palei ES sieną rytuose, kokių investicinių projektų galime tik, infrastruktūros projektų galime tikėtis tenais. Ir tikrai kviečiame jūs atvykti į Rumuniją ir pasidaryti, kokia yra situacija pas mus. Mes tikimės geresnių jungčių su periferiniais regionais, turistiniais regionais, kurie yra puikūs, tačiau juos pasiekti yra labai sudėtinga ir čia būtų dviguba nauda. Taigi būtent reikia užtikrinti geresnę prieigą prie e, turistinių e, regionų. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai. Klausimų metu minėjote, kad neplanuojate peržiūrėti Baltosios knygos. Noriu pastirauti, ar jūsų pozicija nepasikeitė. E, dabar dėl e, pasienio oro uostų. Čia padėtis yra gana sudėtinga ir aktuali ES aviacijai. E, ar ketinate ką nors daryti šiame kontekste? Ir dabar dėl Vokietijos, ar jūs planuojate uh, stumti mm, kelių mokesčių harmonizavimą Europos Sąjungoje. Ačiū. Aš e, norėjau pateikti tą patį klausimą, kurį pateikė ir kiti kolegos. Ar e, miestų e, judumo klausimas jūsų nuomonė yra aktualus? kalbame apie svarbiausius koridorius, svarbiausias ašis, tačiau pamirštame apie situaciją miestuose. Kalbame apie kovą su tarša, klimato kaita ir nieko nedarome ten, kur būtina imtis skubių veiksmų, nedelsiant. Atrodo, kad daugiau dėmesio skiriama tarptautiniams stambiems projektams nei padėčiai miestuose. Ir e, pagal Junkerio planą vėlgi neskiriama dėmesio miestams, e, judumui miestuose. Ačiū. Pone Simor. Noriu pasveikinti komisijos narį ir noriu pastirauti, ar prisidedate prie Junktinės karalystės naujosios infrastruktūros. Ar pritarėte tam, kad daugiau kamerų būtų įtaisoma keliuose? Ar žinote, kad e, tai e, tam prieštarauja dauguma Junktinės karalystės piliečių, vairuotojų, verslo įmonių? Ir e, noriu dar pasteirauti dėl lėšų panaudojimo. Ar ir toliau mm, planuojate taip laisvai leisti mokesčių mokėtojų pinigus, kaip tai buvo daroma pagal praeitų metų planus. Ačiū. Mm, sveikinu komisijos narę atvykus į mūsų posėdį. Norėčiau labai padėkoti už pasiūlymą keliauti dvi valstybės narės, manau, kad galime vieni kitiems padėti daryti spaudimą infrastruktūros srityje. Aš noriu pasteirauti dėl darbuotojų. Socialinis dempingas yra labai aktuali tema, ypač mažoms vidutinėms įmonėms šiame sektoriuje, nes dėl jo kyla neteisinga konkurencija ir kasdien matome tai visoje Europos Sąjungoje. Turime užtikrinti, kad transporto ministrai siektų uh, panaikinti šį reiškinį. Ačiū. Ačiū komisijos nariai už dalyvavimą mūsų posėdį ir linkiu Jums visokiojo pasiekmės. Kalbėjote apie kelių saugyklų tinklo sukūrimą. Čia yra nemažai e, sudėtingų aspektų susijusių su transporto priemonėmis, um, vairavimo, vairuotojų pažymėjimais. Noriu pastirauti jūsų nuomonės šiuo klausimu. Ačiū komisijos nariai, turiu kelis klausimus. Kas jūsų nuomonė yra svarbiausia infrastruktūra um, rytų Europoje ir viduržėmė jūros regione? Tai labai aktualu. Antra, Ką manote apie finansavimą? Ar manote, kad nacionalinis finansavimas infrastruktūrai bus mažinamas e, valstybėse narėse, kurios kenčia nuo krizės ir finansinių sunkumų patiria. Pirmininkas, norėčiau apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Jūs minėjote, kad nedaug ką galėtumėte pasakyti apie padėtį Vokietijoje, e, bet e, galbūt e, galėtumėte daugiau šiek tiek apie vinjetės e, pakalbėti, ar jūsų nuomonė būtų teisinga, jeigu visi mokėtų vienodą sumą ar ne. Be to, kai transporto priemonė važiuoja pro greitkelio vartus, kur imamas mokestis, ar tai būtų teisinga turint omenyje e, padėtį, dabartinę padėtį palyginti su padėtimi prieš dešimt metų. Norėčiau taip pat e, pastirauti, kaip e, per ateinančius trejus metus būtų galima priversti Vokietiją nutiesti kelią tarp Vokietijos ir Roklov, pradedant Vokietijoje. Ir kaip su tuo tuneliu po Alpėmis, tai yra labai svarbu, kalbant apie darbo vietų kūrimą, bet tas projektas dar nebaigtas. Kai kuriais atvejais yra tam tikrų tarpvalstybinių infrastruktūros projektų, kurie leidžia pagerinti infrastruktūrą likusią dar po antrojo pasaulinio karo. Manau, kad reikės dažniau atvykti į šį TRAN komitetą, į jūsų posėdžius, nes yra labai labai daug e, klausimų. Pamėginsiu trumpai atsakyti. Okay, they say 10 minutes, I will try to... Apie 10 minučių, gal šiek tiek ilgiau mm, e, pasistengsiu skirti mm, atsakymams į visus klausimus ir tikiuosi, kad e, būsite pakankamai patenkinti, kad pakviestumėte mane dar kartą. Visų pirma, dėl 300 milijardų eurų daug klausimų buvo apie tai. Uh, Aš iš karto noriu pasakyti, kad e, tikrai e, gerbiu mokesčių mokėtojų pinigus, pati moku e, mokesčius jau gana ilgą laiką, todėl tikrai gerbiu mokesčių mokėtojų lėšas. Žinoma, yra mm, mm, pastangų pritraukti ir daugiau ir privačiojo kapitalo, nes tai yra labai svarbu, tai yra būtina Dėl fondo, kodėl dabar buvo klausimas? Tai geras klausimas, bet e, viskas vyksta e, tuo met, kai to reikia ir e, galbūt anksčiau kalbėta apie tą fondą, bet galbūt neužteko drąsos jį pasiūlyti. Tai yra inovacija Europai, tai yra drąsus žingsnis, pritariu, bet jis yra absoliučiai būtinas tam, kad paskatintume augimą Europoje. Neradome geresnių mechanizmų ir toliau ieškome mechanizmų, bet mums reikia augimo, nes kitaip e, virsime e, sena ponia, besisupančia savo kėdėje ir e, belaukiančia nežinia ko. Manau, kad reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad auktume, kad galėtume įnešti savo indėlį į pasaulio ekonomiką. Dabar trumpai pamėginsiu aptarti svarbiausius iškeltus klausimus. Ponas Fos, po, po, ponia Foster, dėl aviacijos. Jau turbūt e, girdėjote, e, bet aviacijos srityje taip ir nebūta strateginio dokumento ES lygmenių. E, turėtume dirbti ties e, šiuo klausimu. Nesakysiu, kad kitais metais baigsime šį darbą, bet bent jau pradėsime tikrai. Taigi e, reikia strateginių dokumentų aviacijai visai Europai, kad pradėtume spręsti visas aktualias problemas, kad paremtume aviacijos pramonę, oro bendrovės, kad jos būtų konkurencingos pasaulio mastu. Taip pat turiu pasakyti, kad Esu jau susitikusi su suinteresuotų subjektų grupe aviacijos sektoriuje ir mane padrasino tai, ką išgirdau, e, kalbėdama su jais e, tiek apie aviaciją. Kitas klausimas. E, ponas Vandalen Tikiuosi, kad parlamentas ir taryba susitars dar pirmininkaujant Italijai. Žinau, kad e, kyla tam tikrų keblumų, bet e, komisija bet kuriuo atveju yra pasiruošusi padėti šioms institucijoms susikalbėti ir mums tikrai reikia šio susitarimo. Dėl ketvirtojo geležinkelių paketo esu tikra, kad e, taryba darys pažangą šioje srityje, nors e, yra sunkumų. Manau, kad neverta dėl jų e, vilkinti techninių klausimų sprendimo. Reikia toliau tęsti darbą su techniniais klausimais ir manau, kad galėsime visus sunkumus įveikti kartu bendradarbiaudami. jeigu yra technologijų, vis tiek jos nebus įgyvendintos, jeigu nėra verslo mechanizmo joms įgyvendinti. Ir čia jau um, įsilieja antrasis ramstis. Jeigu nepavyks, kągi darysime atitinkamas korekcijas, tačiau tikimės, kad pavyks padaryti viską, ką galime, kad e, paketas būtų patvirtintas, kad jau būtų susitarta. Tiek. Taip pat įsakyta nuogastavimų dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Pasakysiu, kad čia komisija tikrai imsis iniciatyvos, atrinkdama e, šios priemonės projektus. Nemanau, kad reikia ją peržiūrėti, bent jau ne dabar. Žinote, kaip būna gyvenime atvirai ir skaidriai toliau su jumis e, bendrausiu, pažiūrėsime, kas bus ateityje, bet kol kas nemanau, kad reikia kokios nors peržiūros. Tik noriu dar kartą pabrėžti, kad niekas nebus atimama manome, kad e, kai kurie projektai e, gali būti finansuojami ambicingiau, parenkant ambicingesnį finansavimo planą bet to yra žinoma ir rizikingesnių projektų, kurie nebus finansuojami iš šios priemonės, bet e, kuriuos galima būtų finansuoti pagal naująjį planą. Bet kuriuo atveju e, naujas kvietimas teikti paraiškas jam nekils jokio pavojaus dėl jau galiojančios Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Said, open, not... Žinoma, atvirai tęsiu dialogą su jumis, nieko nuo jūsų neslėpsiu. Jeigu kila jums kokiu nors klausimu, prašom kreiptis. Turiu kolegą, kuris um, yra paskirtas būtent tam, kad palaikytų koordinavimo ryšį su, su jumis. Ir jis uh, visuomet uh, galės atsakyti jūsų visus klausimus. Dėl um, naujo finansavimo mechanizmo taip dalis uh, Europos infrastruktūros tinklų priemonės yra skirta šiam mechanizmui ir, kaip sakiau, e, su entuziastingai nusiteikusi yra e, projektų, kurie žada pakankamą investicijų gražą. Bet jeigu neatsiras investuotojų norinčių investuoti, na, tai irgi šioks toks ženklas, ar ne? E, kodėl tuo met turėtų norėti investuoti mokesčių mokėtojai, jeigu kiti nenori? Tikrai bus projektų, kuriems bus skiriama dotacijų, bet tikiuosi, kad bus e, ir tokių projektų, kurie bus e, patrauklus rinkai ir pritrauks investuotojų. Uh, dėl sanglaudos fondo niekas nesikeičia, kaip sakiau, daugelis projektų bus finansuojama iš to fondo. Dėl nacionalinių deficito, na, tai nėra mano sritis, bet per kelias artimiausias savaitės daugiau šiuo klausimu pasisakys ponas Dombrovskis. Mhm. Ir kai tik e, viskas bus aiškiai išdėstyta, galėsiu pas jūs grįžti ir galėsime oficialiau apie tai pakalbėti. Taip pat e, buvo klausimas dėl valstybės pagalbos uostams. Šiuo klausimu galiu pasakyti, kad e, mums reikia, kad būtų nustatytos aiškios skaidrumo taisyklės uostų pasiūlymuose ir mes už tai kovosime. Ne tam, kad kontroliuotume valstybės pagalbą, tiesiog svarbu skatinti kuo geresnį viešųjų lėšų paskirstimą. Ir skaidrumas leidžia įspręsti daugelį problemų. Taip pat buvo klausimas Dėl saugos e, keliuose, žinoma, šis klausimas visuomet yra labai aktualus. Mūsų kadencijos komisijoje metu ketiname uh, E, didelį dėmesį skirti keleiviams, e, dviratininkams. Negaliu Jums konkrečiai pasakyti, kada tai bus, bet e, būtinai skirsime ypatingą dėmesį šioms grupėms. Kalbėjote apie baltąją knygą. Mes neplanuojame jos peržiūrėti, tik planuojame atlikti kai kuriuos pakeitimus susijusius su turiniu. Manau, kad būsite patenkinti šiais pakeitimais, bet tikriausiai tai bus ne 2015 metais. Bet kuriuo atveju planuojame skirti laiko klausimams susijusiems su pešiaisiais ir dviratininkais. Na ir ponia Krameri. Turiu iš pradžių prisiminti, ko manęs klausėt. Turiu prisipažinti, tiek e, buvo klausimų, kad reikia dabar e, susikaudyti. Okay, I hope uh, I did understand correctly your question. Tikiuosi teisingai supratau uh, jūsų klausimą. Jeigu ne, galite mane pataisyti. Kalbėjote apie uh, principus teršėjas moka, naudotojas moka, kalbant apie kelionės ilgesniais atstumais galvojame ir apie eurovinietę. E, turiu pasakyti, taip, e, svarstome eurovinietės galimybę lengviesiems automobiliams, nesunkvežimiams, nes e, patirtis su sunkvežimiais yra gana teigiama. Žinoma, išvelgiame ir tam tikrų sunkumų, galbūt galima būtų juos įveikti įgyvendinus Eurovinietę. Kol kas e, nieko nedaroma šioje srityje, žinoma, bet e, mus e, skatina kai kurios piliečių grupės svarstyti šiuos klausimus ir jeigu teisingai supratau jūsų vokiečių kalbą, nes klausiausi vokiškai, norėjote, kad įsakyčiau savo poziciją dėl Vokietijos Maut iniciatyvos. Taip, Vokietija norėjo sumažinti tam tikrus mokesčius. 2004 metais tai buvo uždrausta padaryti. Ir um, noriu pasteirauti, ar tas draudimas tebe galios jūsų kadencijos metu, ar jūs norėtumėte pakeisti. Tai, na, ponia Kramerė, galbūt nebusite labai patenkintas kuo, tuo, ką iš manęs išgirsite. Mano nuomonė Visų pirma, e, turėčiau e, griežtai ginti ES sutartis. Nesu teisininkė, bet manau, kad jeigu norima ko nors išvengti, galima įvairiausių formuluočių parinkti e, sutartyse. Pasitarsiu su teisininkais ir manau, kad ir jie visų pirma gins ES sutartis. Mums reikės visų pirma peržiūrėti tekstus, pagalvoti apie tai, kaip bus sprendžiamas šios problemos, kad nebūtų diskriminuojami užsieniečiai, kad su jais nebūtų elgiamasi kitaip, bet kartu, kad ir piliečiai neliktų nepalankioje padėtyje. Manau, kad Vokietija įspręs e, šią problemą, bet norėčiau visų pirma apginti bendrąją rinką, e, sutartis ir prašau man leisti vėliau jums atsakyti įsameu, kai e, susidėliosiu viską į bendrą vaizdą, kai susidarysiu bendrą vaizdą, kokia iš tikrųjų yra padėtis, nes dabar yra labai daug informacijos iš įvairių šaltinių. Ačiū, ačiū už dalyvavimą mūsų posėdėje, už atsakymus. Žinoma, dar pasikviesime jūs ir dėkoju dar kartą, kad atvykote. Ačiū labai. Buvo tikrai malonu. Uh, dalyvauti jūsų posėdėje. Svarbu dirbti kartu, kad investuotume savo energiją, žinias, laiką į pasiūlymus, kurie būtų patvirtinti. Ačiū dar kartą ir nešvaistykime savo energijos nereikalingiems dalykams. Ačiū. So, we will continue. Tęskime posėdį. I would like to ask you to sit down, please. Prašyčiau susėsti, o kas norėtumėt pasišnekučiuoti, tai prašom išeiti už durų. So, jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich hinzusetzen oder den Saal zu verlassen. Wir Dar kartelį prašau susėsti į vietas arba išeiti iš salės. Tęsėme posėdį. Europos komisijos pristatymas intelektinių transporto sistemų dėgymo vykdymo ataskaita žodį suteiksiu poniai Kopčinskai iš DJ Move. Žodis jums suteikiamas 15 minučių. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, sveiki visi. Aš ir šyrit dalyvavau posėdėje, klausiausi jūsų pokalbių su komisijos atstovė ponė Bulc Taigi nemažai klausėte apie ITS ir tikiuosi, kad aš galėsiu atsakyti į jūs dominusius klausimus. Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad leidot mums pristatyti šį e, projektą ITS sistemos dėgymą, ITS veiksmų planas pradėtas įgyvendinti 2008 metų gruodį. Jis buvo pradėtas kartu su direktyvos įgyvendinimu. Kalbėjom apie keturias prioritetinės direktyvos rytes. pagrindinis veiksmų plano dėmesys buvo skiriamas siekiant, e, siekiant užtikrinti ITS sistemos interoperabilumą ir užtikrinti vienodų veiksmų planą visoje Europos Sąjungoje. Mes manėm, kad Aities e, plėtra buvo labai įvairialypė skirtingose Europos šalise. Tam tikrose valstybėse viskas buvo diegiama labai greitai, o kitose sritise darbai užtrukto. Aities direktyva įsigaliojo 2010 m. rūpjūtį. Darbas buvo labai greitas ir labai konstruktyvus Abi grupės dirbo labai greitai. Tiek Europos parlamentas, tiek taryba užtikrino greitą įgyvendinimo, greitą prieimimo procesą, kad galėtume pasiekti kuo didesnės pažangos IT sistemoje. Mes siekiamės, kad IT sistema būtų dėgiama ir naudojama keliuose siekiame įgyvendinti veiksmų planą ir e, nuosaikų darbą. Tai nauja priemonė. Deleguotaisiais teisės aktais komisija e, siekia įgyvendinti ITS sistemos dėgymą, Europos komisija e, šį darbą numačiusi iki 2017 metų. Čia turiu ataskaitų paketą, kuris susiję su ITS direktyvos dėgymu taip pat pažangos ataskaita ir galiausiai labai svarbus darbinis dokumentas, kuriame pateikiama komisijos analizė apie pažangą atskir, skirtingose valstybėse narėse. Valstybės narės buvo paprašytos vadovaujantis septintų direktyvos straipsnių pateikti ataskaitas. Taigi visų pirmą apie ITS veiksmų plano įgyvendinimą, o tuomet pereisiu prie pačios direktyvos. Kalbant apie veiksmų planą, tai aprašymas labai aiškiai nurodo, kas jau padaryta ITS srityje. Imtas 24 veiksmų šešiose prioritetinėse srityse. Taip pat e, kalbam apie tai, kiek informacijos gauta apie IT sistemą, kiek e, transporto politikos ES atsižvelgia į ITS planą, bet vis dėlto susidurėm su keliom problemom, kurias dar reikėtų aptarpti. Visų pirma, e, reikia gauti prieigą prie skirtingų duomenų apie skirtingas transporto priemonės, bet to reikia dirbti bendrai ir bendradarbiauti, užtikrinant, kad ITS sistemos ir toliau būtų dėgiamos koordinuotai tiek Europos Sąjungos, uh, lygmenių ir naudojantis Horizon 2020 programa. Direktyvos buvo siekiama įvertinti pažangą ir nustatyti, ką dar reikėtų atlikti šioje srityje. Uh, būsiu labai sąžininga, tai sudėtinga priemonė, net tuo metu, kai mes pasiūlėm direktyvą, žinojom, kad susidurėm su labai e, technologiškai jautre sritimi, šis sritis nuolat kinta ir todėl mes manėm, kad deleguotieji teisės aktai būtų geriausias arba tiksliau tariant vienintelis sprendimas tokioje greitai besikeičiančioje srityje. Mes tikim, kad tokia priemonė yra puiki, leidžianti bendradarbiauti su privačiu sektoriumi ir su valstybių narių ekspertais. ITS e, direktyva nenumato ne, e, įgyvendinimo. Tai daroma pasitelkiant deleguotosius teisės aktus. Ten nurodyta, kaip sistema turi būti įdėkta ir kaip perkeliama į transporto sistemą. Kai kuriuose valstybėse narėse ITS lygmuo, kurio mes reikalaujame, jau veikia. Mūsų vertinimų deleguoti į teisės aktai, beje, tą nuomonę išsakė ir suinteresuotosios šalis, yra efektyvi priemonė. Mes pateikiam atitinkamas tam tikrų domenų specifikacijas, nuro, nurodom užtikran, užtikrinam, kad būtų laikomasi nustatytų specifikacijų, kad sistema veiktų efektyviai. Mes nenorim, kad komisija o, dirbtų atskirai, nematydama, kas vyksta IT srityje. Dabargi viskas vykdoma labai proporcingai. Kaip aiškinau, mes pateikiame gairias, kaip vykdyti sistemų dėgymą. Beveik visi prioritetiniai veiksmai išvardyti direktyvoje e, yra įgyvendinti tiek sektoriaus mastu, tiek valstybių narių lygmonių. Taigi transporto skaitmeninimas yra vykdomas. Jau pateikiamos informacijos apie kelių saugumą, šis paketas yra įgyvendinamas, jis naudojamas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas labai E, reklamavo ir daug kalbėjo apie šį naująjį e, projektą. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Sanalovai. E, tikrai sveikiname jūs pasiekus puikių rezultatų galiausiai informacija apie esamą eismo padėtį. Aš spalio mėnesį kalbėjau, norėjau kalbėti apie tai, deleguotieji teisės aktai buvo priimti ir galiausiai komisija jau baigė darbą šioj srity ir tikimės, kad viskas bus patvirtinta per ateinančias dvi savaitės ir bus išsiųsta tarybai ir parlamentu, kaip numatyta procese. Dar vienas komentaras apie vieną dalyką, kurio mes nepalėtėm, tai yra saugios parkavimo vietos sunkvežimiams ir sunkiasvoriams transporto priemonėms. Mes kalbėjomės tiek su valstybėm narėm, tiek su pramonės atstovais, keitėmės nuomonės, e, nuomonėmis su TRAN komitetu ir nusprendėm, kad šiuo metu šio konkretaus klausimo ir šios ryties mes e, neprieisim jokių išvadų, bet esam pasirengę grįžti ir vėl nagrinėti šį klausimą, kai gausim papildomos informacijos iš pramonės atstovų ir atskirų valstybių narių. Ir visai pabaigai, labai trumpai, norėčiau pasakyti, kad mes e, tebe dirbam ties e, informacija apie daugia rūšės transporto priemonės. Šis rytis yra tikrai sudėtinga, susidurėm su dideliu duomenų kiekiu, labai daug atskirų veikėjų. Mes pradėjom rengti specifikaciją šį mėnesį. Pirmą kartą susitikom su valstybių narių ekspertais, buvo kolega iš transsekretoriato, mes apibrėžiam terminus, vartoseną, poreikius ir specifikacijose labai svarbu nurodyti uh, daugia funkciją informaciją apie skirtingas transporto priemonės, apie dviračių tinklą, apie naujas iniciatyvas, pavyzdžiui, naudojimasi tuo pačiu vienu automobiliu. Mes norim parengti kiek dinamiškesnę priemonę naudojantis deleguotaisiais teisės aktais e, norim, kad būtų naudojamos naujos technologinės programos, technologinės galimybės, taip pat naujos e, su transportu susijusios programos mados. Ir tikimės, kad e, transporto paslaugų integravimas visose srityse pradės veikti. Dar vienas dalykas, e, tai nėra prioritetinė e, sritis nurodyta direktyvoje, bet šis sritis nurodyta veiksmų plane. Ir mes gavom prašymų susijusius su šia e, sritimi iš valstybių narių. Taigi prašoma sukurti kooperatyvinę sistemą. Prieš šešetą metų, kai buvo pradėta gyvendinti direktyva, tai, tai atrodė, kad tai tik tyriamasis projektas ir e, ateityje tai nebus įgyvendinat, bet dabar jau matom, kad šis projektas veikia, jame dalyvauja visos valstybės narės, taigi norim tokioj tokios strategijos, kad matytume, kaip veikia SETIE sistema Europos Sąjungoje, projektai kai kurie jau vykdomi E, kai kurios valstybės narės tyria, kokių reikia priemonių, kad infrastruktūra būtų intelektualesnė, kaip gali būtų suderinta infrastruktūra, transporto priemonė, pasitelkiant turimus tinklus ir kaip pasinaudoti galimybę sujungti skirtingas transportos priemonės Labai dažnai žmonės lieka transporto priemonėse, e, nežinodami, kad gali palikti vieną transporto priemonę, įlipti kitą transporto e, priemonę, pakeisti keliavimo būdą. Taigi mes ne tik kalbam apie kelių jungimo, bet visų transporto sistemo jungimą. Norim, kad būtų informacija prieinama tiek keleiviams, tiek vairuotojams. Ataskaitoje taip pat pateikiami apytikriai e, vertinimai e, dėl sunaudojamo ar reikiamo kūro. Bet tai dar nėra, e, dar nėra atliktas vertinimas, kiek reikėtų lėšų įgyvendinant visą bendrą projektą. Bet e, šis projektas viena iš Connecting Europe projekto dalių. Ir kaip minėjau, mes taip pat e, pasitelksime Horizontas 2020 programą kai bus jau įgyvendintos mūsų nurodytos specifikacijos. Ir jau pati pati mano pranešimo pabaiga. Mes taip pat kalbėjom apie direktyvos ap, nurodytus apribojimus. ITS iš pradžių buvo skirta keliams, bet mes susidurėm ir su tam tikrom horizontaliom problemom, kurias reikia įvardyti ir išspręsti. Taigi informacija apie transport, transportą ir duomenų apsauga. Apie duomenų apsaugą mes jau kalbėjom ir ketin, ją užtikriname. Taigi, ką, kaip pateikti tą bendrą intermodalumo informacijos ir planavimo sistemą jau šiais metais. Tai buvo paskelbta. Taip pat ataskaitoje nurodėme, kad e, mandatas galioja iki 2017 metų, o vėliau bus e, pateikiama ataskaita, kaip galima būtų peržiūrėti tą direktyvą, jeigu tokios rekomendacijos bus uh, E, pateikiamos ekspertų išvadose. E, poveikio vertinimas bus atliekamas maždaug 2016 metais. Dabar kol kas jį atlikti yra per anksti. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Vanderkamp. Pirmininkė. Aš įsivaizduoju, kad dabar atėjo laikas užduoti klausimus, ar ne? Žinoma, kad taip. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už aišku pristatymą. Mes APP frakcijoje tikime ir tikimės e, daug iš inteleg... intelektinių transporto sistemų, jo švarios, novatoriškos, pažangios ir leis Europą judėti į priekį. Aš manau, kad Europos ateičiai tokios sistemos labai reikalingos. Tačiau vertinant projektų matomumą, jis nėra pakankamas. Galbūt aš nei tą tinklapį uh, žvelgiau nei tuos e, dokumentus, tačiau galbūt komisijos atstovė galėtų daugiau papasakoti apie projektų matomumą ir jų pažangą, kiek yra pasiekta. Ir kitas mano klausimas. Ar ES ne per lietai juda į priekį? Pažvelkime, kas vyksta Indijoje ir Kinijoje. Jie labai greitai viską daro, labai puikiai ir greitai kuria naujus projektus, jungtis naujas stato. Ir man tiesiog įdomu, ar Europos sprendimų prieimimo procesas nėra per lėtas. Tačiau toliau kitas klausimas dėl Galilėjo sistemos. Koks yra ryšys tarp ITS projektų, ką daro šis komisijos padalinys ir kiek pažangos pasiekta gyvenant Galilėjo programą? Toliau kitas klausimas dėl Google. Puikiai žinoma Google, kurie irgi labai greitai skubiai visur įsitraukia. Mes praeitais metais priėmėme rezoliuciją dėl Google kompanijos ir aš norėčiau sužinoti, ar komisijos atstovė nu, nenorėtų pakomentuoti Google situacijos. Privatumo klausimas buvo paliestas, tai aš jo gal nekelsiu. Po to Europinis kelių mokestis. Mes norime Mes prieš keltą savaičių apsilankėme Niderlandų transporto kompanijoje ir matome, matėme ten sunkvežimių, kur, kurie apklijuoti penkiais skirtingais penkiomis skirtingomis vinietėmis, ar nereikia pagalvoti apie bendrą europinę vinietę. Taip pat e, teisės aktai civilinės atsakomybės draudimo srityje, panašu, kad čia irgi uh, technologijos vėluoja dėl to, kad nėra pakankamai greitai patvirtinami atitinkami teisės aktai Europos Sąjungoje. Ačiū. Ismail, ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau irgi padėkoti komisijos atstoviai už gyvenimo ataskaitos pristatymą. Padaryta nemažai išvadų ir daug kas, kas buvo pasakytas, skamba labai puikiai. Tačiau turiu klausimą. rengiant gyvenimo ataskaitą, pastebėjau, kad Inhalt dieses Berichts in naher Zukunft kein weiterer Handlungsbedarf. Kad ataskaitoje buvo tam tikrų tarnybų pažymėta, kad nereikia nieko daugiau daryti komercinių transporto priemonių parkavimo srityje, bet aš taip nemanau, nes ES tranzito šalyse būtent trūksta statymui aikštelių. Vokietijoje matome, tarkim, važiuojant magistrale, matome, kad sunkve, sunkvežimiai turi stovėti eilėje, kad patektų į stovėjimo aikštelę, nes ten nėra pakankamai vietų. Taigi aš manau, kad labai svarbu toliau plėtojant ITS sistemas į tai atsižvelgti. Ir man įdomu, ar Europos komisija nėra padariusi išvados, kad dabar, kodėl Europos, Sąjunga, Europos komisija padarė išvadą, kad nereikia imtis veiksmų šioje srityje. Man atrodo, kad tai nėra priimtina ir norėčiau jūsų reakcijos. Gezina Meisner, aš angliškai kalbėsiu, jūs sakėte, kad norėtumėte paspartinti ITS įgyvenimo procesą, tai yra absoliučiai būtina ir mes visi jums pritarėme. Jūs teigiate, kad dalis Europos e, tą daro greičiau, kitose šalyse yra vilkinama. Taigi klausimas, kur jums reikalinga ypatingai mūsų parama, jūs kalbėjote taip pat apie deleguotosius aktus, kad procesas paspartėtų, kuomet bus pasiūlyti pirmieji deleguotieji aktai, nes mes tikrai galime tik pritarti tik tam, ko iš mūsų prašoma. Ir dar vienas paprastas ir svarbus mums liberalams klausimas. Kaip yra su duomenų apsauga? Ar jūs atnaujinate nuolatos e, veiksmų šioje srityje? Ponas Rikė, ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovai už pristatymą. Aš norėčiau užduoti klausimą, kuris būtų strateginio pobūdžio. Mes e, jūsų pasisakymę puikiai matome kad ITS dėgymas transporto srityje yra susijęs ir su infrastruktūra, ir su paslaugų teikimu, ir čia yra svarbus bendros skaitminės rinkos elementas. Mes įvairiais lygmenimis su komisija ir komisaru Šepčiumi apie tai kalbėjome ir tai nebuvo akcentuojamas kaip vienas esminių skaitmenės bendros rinkos elementų. Ir man kyla klausimas, ar ITS planas bus įtraukiamas į bendrą skaitminę rinką? Ar tos, ta, tokia integracija bus susijusi su regu, reg, reglamento pasiūlymu ir koks čia būtų numatytas finansinis elementas? nes tokiems mechanizmams yra numatyti konkretus, konkrečios lėšos energetika, skaitmeninė ir transportas atskiros lėšos. Ir čia yra horizontalus prioritetas. Ir ar nebūtų geriau tuos du prioritetinius skyrius apjungti, kad būtų galbūt galima gauti papildomai lėšų. Tarkim, jeigu kalbėtumėme apie transportą, skaitmenę rinką, ir kitus elementus ir taip pat, kas galiausiai bus atsakingas už ETS integravimą į bendrą skaitmenę rinką. Turint omenyje, kad e, bendroje skaitmenė rinkoje šis klausimas yra labai svarbus, tai yra infrastruktūros ir paslaugų klausimas, tai kas bus už tai atsakingas ir kokią naudą gaus transporto sektorius, kai ši sistema bus įdėkta į į bendrą skaitmenę rinką. Ir buvo keltas ir Google klausimas e, susijęs ir su etiniais dalykais, taigi yra ir kitų čia svarbių elementų. Aišku, galime kalbėti ir apie tai, kad ITS yra kaip ir e, politika pati savaime, bet ar tikrai nereikėtų jos integruoti į skaitmeninę bendrąją rinką. Taip pat aš neišgirdau techninių teisinių elementų, kaip tą būtų galima padaryti. Taigi, transportas lyg atrodytų visiškai nėra susijęs su skaitmeninė rinka. O jeigu taip nėra, tuomet kaip galėtumėme transporto sektorių integruoti į bendrą skaitmeninę rinką Europoje? Ačiū, Werner Kūn. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už komis, komisijai už ataskaitą. Ir dabar tos diskusijos jau tampa politinėmis. Komisijos atstovės pristatymas skambėjo gan abstraktus ir kaip, gan formalus pristatymas ir daugelie bendrosios rinkos ryčių, daugelie Europos ekonomikos sričių, akivaizdu, kad e, trūksta suderinamumo, nes turime tam tikrą dėlionę. Jeigu žiūrėtumėme energijos gamybą ir kaip ji integruojama į kitas sistemas, akivaizdu, kad tai yra absoliuti atsitiktinė dėlionė. Ir šiandieną mes kalbėjome apie eurovinietę ir kitas rinkliavas, kurios yra taikomos už naudojimas į keliais Ir akivaizdžiai matome, kad tos sistemos nedėra tarpusavyje. Ketvirtajame geležinkelių pakete turėjome išsireikalauti techninių reikalavimų, signa, signalizavimo sistemų, EMTS ir visų kitų techninių dalykų. Ir taip pat buvo iškeltas kitas klausimas, kur situacija vėlgi gan sudėtinga, tai yra intelektinės pažangiosios transporto sistemos. Mes tikrai daugelį valstybių tokias sistemas dėgiame. Ir puikiai prisimenu tuos klausimus, kurie įvyko apie būtent kelių rinkliavas. Ir čia buvo atvykę ekspertai, jie mums pasakė labai tikinamai, kad e, ar tai būtų Vokietijos, Prancūzijos ar Italijos sistema, kad jų sistema uh, būtent vienintelė pati geriausia, pažangiausia ir, ir vertingiausia sistema. Ir čia jau dabar e, tai darosi gan problematiška Europoje. Taigi man atrodo, kad atėjo laikas kažką čia padaryti ir kažką išmastyti. Tas pas pasakyti na, apie investicinės programas, kurios dabar yra siūlomos. Daugiau nei 8 milijardai eurų buvo investuota į Galilėjo programą. Ir kaip Dominikas puikiai žino, Guajana, tai yra Europos teritorija už Europos žemynų ribų, ten buvo pradėtos, paleistas naujas satelitas ir ten galime pateikti gausybę informacijos, kur koks ūkininkas ką turėtų sodinti ir panašiai. Mes turime viskas, galime viską stebėti to salito, satelito pagalba, žiūrėti, ar viskas atitinka duomenis ir taip toliau ir panašiai. Tai tik tai rodo, kad labai svarbu kad komisija turi dirbti su ekspertais valstybėse narėse. Ir galbūt mums reiktų įsteigti pagrindinių vartotojų gamintojų grupę, čia būtų Siemensas, Bombardija kitos kompanijos nes tikrai turime puikių pavyzdžių, kaip tokie konsorciumai gali duoti rezultatų. Airbus, pavyzdžiui, kompanija, mes niekuomet negalėsime konkuruoti, nebūtume galėję konkuruoti su Boeingu, amerikiečių Boeingu, jeigu nebūtų pasirašytas sustarimas tarp Europos gamintojų. Ir tai yra puikus, pozityvus pavyzdys. Ir tą pavyzdį turime pritaikyti plačiau. Turime pripažinti, kad įvairios mūsų sistemos, ta dėlionė sistema neveikia. Reikia viską apjungti ir suderinti. Mes kalbame apie klimatą, tačiau tą darome labai bendrais terminais. mes kalbame visuomet tik tai apie bendrus dalykus. Mes kalbame apie Limos konferenciją labai išdidžiai, bet jeigu norime kažką nuveikti klimato labui, tą turime daryti vietoje, vietos lygmenių, nes yra tiek daug anglies išmetama tik dėl to, kad automobilis, automobilio variklis neišjungiamas, kol automobilis stovi kamštyje. Ačiū. Dėkoju. Visada malonu tavęs klausytis. Vekende. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos atstoviai už puikų pristatymą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, mano problema yra labai panaši kaip ir kolegos. Būtent kalbant apie intelektinius transporto internetinės transporto sistemas, Europa čia šiek tiek vėluoja ir atsilieka. Mes čia Europoje iš tiesų turime daug ekspertinių žinių, automobilių gamybos, infrastruktūros srityje, tačiau nepaisant viso to, daug įmonių išvyksta kitur, kad galėtų išbandyti naujas idėjas ir tos įmonės vyksta į Kaliforniją, JAV, Aziją, Kiniją, ir būtent jų idėjos nėra bandomos Europoje. Dabar yra komisijos pateikta iniciatyva dėl e, pažangaus reglamentavimo, puiku, iniciatyva gera, tačiau ar jūs nemanote, kad čia yra daug teisėkuros kliučių, kurias reiktų išspręsti, kad e, įmonės galėtų siekti inovacijų Europoje ir tas novatiškas idėjas išbandyti būtent čia Europoje, ar jūs turite teisėkuros pasiūlymų? teisėkuros spragų, kurios neleidžia įmonėms to daryti Europoje. Ir taip pat kalbant apie intelektinės transporto sistemas. Kokia yra, pažiūrėjau, mūsų situacija vertinant, lyginant mūsų JAV arba Kiniją? Dėkoju. Dita Koch. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi turiu klausimą komisijos atstoviai. Mane domina ryšys tarp intelektinių transporto sistemų ir elektroninių sienos kirtimo bilietų. Ar yra kokios tai specifikacijos numatytos, ar jų galbūt viskas yra įdėkta, kokia yra situacija. Senelova. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už pristatymą. Ir taip pat padėkoti už tai, kad minėjote mano pavardę savo pristatymę. Aš turėčiau pastabą dėl greičio. Mes jau trejus metus dėgiame e, skambučio sistemą, bendros skambučio, pagalbos skambučio sistemą. Mes ir ekonomikos reikalų, ir transporto e, reikalų komitetuose apie tai svarstėme, ponas Koch buvo bendra autorius ir mes e, Labai daug specifinių klausimų aptarėme, e, rengdami infrastruktūrą ir panašiai. Tas darbas buvo sudėtingas ir toliau ir išlieka sudėtingas. Libe Imko Tran komitetų darbas buvo labai intensyvus ir aš norėčiau tai pabrėžti. Nes šios sistemos dabar jau yra žinomos žmonių. Ir jie susitaikė su tomis sistemomis, nors ten kilo duomenų apsaugos problemų. Kalbant apie pagalbos iškvietimo liniją, mes Europos parlamente pritarėme tokios sistemos įdėgymui Europoje. Ir mes visuomeniai aiškinome, kiek naudinga galėtų būti tokia sistema. Aš taip pat norėčiau iškelti ir kitą klausimą, kuris yra susijęs su valstybių narių įtraukimu. Valstybės narės irgi privalo pasiruošti tokioms naujoms sistemoms. Aš norėčiau panaudoti šią gali, pasinaudoti galimybę ir padėkoti visiems kolegoms už jų atliktą darbą. Dėkoju. Ačiū. Dar vienas asmuo rašė aš. Ir turiu keletą klausimą. klausimą. Pirmasis būtų štai koks. Dėl stovėjimo aikštelių. Sunkvežimiams. Kai Vokietijos įmonė sunkvežimų mane skaitė pristatymą, jie labai palankiai įvertino tai, ką jūs siūlote, nes daug stovėjimo ištelių Vokietijoje trūksta. Ir taip pat trūksta keleivinių automobilių stovėjimo aikštelių. Jis tuomet tas atstovas pasisakė už, prieš tai, kad būtų kas nors keičiama, nes jo manimu būtų iškreipta visa sistema. Tačiau tai svarbu saugumo sumetimais ir aš norėčiau sužinoti, kokia dabar yra komisijos pozicija. Ir dar vienas dalykas. Greitieji traukiniai ir lėktuvai, jeigu juos palygintumėme, pamatytumėme, kad čia didžiuliai, didžiulis e, skirtumas klimato prasme. Aš norėčiau matyti daugiau traukinių Europoje. Bet yra skirtumų šalyse, nes e, labai skirtingos sistemos valstybės narėse tokiems greitaigiams traukiniams. Ir aš norėčiau, kad visur valstybės narėse būtų tokios linijos JAV kai buvo paskaptas e, konkursas, Anstom ir Siemens tarpusavė konkuravo ir ne viena iš jų negavo nelaimėto konkurso Amerikoje. Yra įmonių, kurios labai domisi diversifikavimu, tačiau ETMS, tarkim, sistemos e, dėgymas joks traukinys negali važinėti visomis sistemomis. Ir dar vienas dalykas. Vokietijoje yra įvairių bilietų variantų ir turistams yra net labai sudėtinga suvokti, kokį jam reikia įsigyti bilietą, transporto bilietą. Kartais bilietą gali automate nusipirkti, kartais gali bilietą nusipirkti pirkti jau įlipęs į autobusą ir panašiai. Taip yra Vokietijoje. Sistema labai sudėtinga. Taip pat Vokietijoje išaugo e, baudos už važiavimą be bilieto. Ar nebūtų įmanoma visoje Europoje kažkokios tai panašios bilietų e, sistemos įdėkti? Taigi tiek. Dabar žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman, and thank... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems už klausimus. Per dešimt minučių neįmanoma juos atsakyti, bet pasistengsiu. Labai malonu, kad e, demonstruojate susidomėjimą šiais e, klausimais. E, tikrai tai mūsų bendras bruožas. Norėčiau truputį sugrupuoti pateiktus klausimus ir pamėginsiu spėti per man skirtas 10 minučių atsakyti. Kalbėjome apie ITS viešinimą ir panašiai. Pastaraisiais metais, kai kalbame apie ITS, norime nuolat pabrėžti, kad kalbame apie visos Europos infrastruktūros e, tinklą ir labai e, Svarbu, kad tam būtų skirtas atskiras straipsnis TNT reglamente. Žinoma, reikia šiek tiek laiko tam, kad būtų apsvarstytos investicijos į infrastruktūrą. Iš pradžių nebuvo kalbama apie intelektinę infrastruktūrą. Pirmiausia, yra dėgiama visa kita, o po to perėmame prie intelektinių sistemų. Matysite, kokiu naujų projektų atsiras, kad ITS vis labiau plis infrastruktūroje ir mūsų interneto svetainėje yra išvardyti įvairūs projektai, galėsiu Jums pateikti įvairios medžiagos, kad galėtumėte iš ten gauti daugiau informacijos. Dėl elektroninių e, kelių mokesčių e, surinkimo priemonių ir e, susijusių technologijų ir jų sąsajų su ITS. Žinote, kad elektroninės mokesčių, kelių mokesčių surinkimas ES yra reglamentuojamas įvairiais teisės aktais, nes yra ir direktyva, ir sprendimas. ir vis tiek dar nėra iki galo patenkinta. Norėtume, kad būtų viena elektroninė sistema, kuri būtų sujungta visoje Europoje ir sunkvežimiams ir po to, po kurio laiko lengviesiams automobiliams, jų vairuotojams nereikėtų naudotis įvairiomis sistemomis, bet tai yra sudėtingas rytis ir apie tai diskutuojama ne tik su valstybėmis narėmis, bet ir su tam tikrais suinteresuotais į subjektais, taigi padėtis yra gana sudėtinga ir mm, atsakydama į klausimą, kuo galėtų padėti parlamentas, norėtume, kad jūs reklamuotumėte tą koncepciją, kad galima būtų laisvai judėti, vairuoti visoje Europoje, naudotis tą pačią kelių mokesčių sistemą. Dabar dėl saugių stovėjimo vietų buvo e, keli klausimai šią temą pateikti, taip pat ir pirmininko klausimas. Noriu priminti, kad tai, kas buvo įtraukti direktyvą, visų pirma yra skirta tam, kad e, būtų e, plečiama informacija apie tokias saugias stovėjimo vietas, e, kad būtų platinama tokia informacija. Ir Europos komisija padeda valstybėms narėms, teikia pagalbą, padeda įgyvendinti vieną interneto portalą, kuriame būtų surinkta visa informacija apie stovėjimo vietas. Suprantame, kad e, žinoma, e, kyla klausimų dėl laisvų vietų e, tose stovėjimo vietose ir siekiama išnaudoti jų pajėgumus kuo labiau, nes vienoje vietoje gali būti tuščių stovėjimo vietų, kitur jos yra perpildytos. Mm, bet kuriuo atveju reikia valstybėms narėms peržiūrėti savo politiką, kaip yra organizuojamos ir užtikrinamos sunkvežimų stovėjimo vietos. Taip pat norėčiau dar kartą atsakydama e, į panės Maisens klausimą priminti, kad yra trys, beveik keturi deleguoti į teisės aktai patvirtinti e, šią temą. Taip pat e, pono reikia klausimas buvo dėl kaip e, integruota ITS yra įtraukta į platesnę skaitminę darbotvarkę. Iš pradžių ITS buvo įtraukta į skaitminę darbotvarkę gyvendinant pavyzdinės iniciatyvas, kai e, praeitos komisijos kadencijos metu ir dabar, kaip sakė komisijos narė, šiuo metu baigiama renkti kitų metų Europos komisijos darbo programa, kuri bus pristatyta visai netrukus. Ir į ją siūlome įtraukti tiesiog pasiūlymą e, dėl galimybė susipažinti atvirai su įvairiais e, duomenimis šioje srityje. Taip pat e, teiravotės dėl skirtumų darant pažangą Europoje ir kitur pasaulyje. Galėčiau pasakyti, kad e, Jūs minėjote, kad kartais ES teisės aktai blokuoja pažangą. Man būtų sunku tai pakomentuoti, bet sakyčiau, kad Jeigu mm, pažvelgtume į tokią technologiškai jautrę sritį kaip mm, ITS, žvelgtume nemažai tokių delikačių klausimų. Ir mm, kai rengiame deleguotusius teisės aktus, būtinai konsultuojame su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų. Nu, Minėjome taip pat ir ekspertų platformą, kurią pradėjome gyvendinti. Tai grupė, kuri rūpinasi duomenų apsauga, atsakomybės klausimais. Tai labai svarbus klausimai, ypač kalbant apie tarpvalstybinę atsakomybę. Ieškome galimybių kurti bendradarbiavimo pagrįstas sistemas ir norime ne tik pateikti teisėkros pasiūlymą, bet ir užtikrinti, kad jį teikiant susirinktų įvairių sričių ekspertai, kad su jais pasitartume ir įtrauktume visus svarbius elementus, į kuriuos būtina atsižvelgti, norint gyvendinti bendratarpiavimo pakrystas sistemas. Yra siūloma įvairių temų Jas siūlė vicepirmingas Ansip ir vicepirmingas Ettinger. Ir kai kurios tos temos taip pat yra aktualios transportui ir, ir ypač intelektinėms transporto sistemoms. Pavyzdžiui, klausimas susijęs su galimybė naudotis paslaugomis iš dalies yra susijęs su mūsų sritimi. Ir kalbant apie pirmininko klausimą, kai, tarkim, kalbame apie galimybę naudotis paslaugomis, perkant kelionių bilietus internetu ir panašiai. Visose šiuose sritise yra labai aktualios tos pačios problemos, tie patys dalykai, galimybė susipažinti su duomenimis, su informacija ir kaip tik dirbame šioje srityje. Dabar dėl galimybės susipažinti su informacija. Šiandien jau minėtas Londonas, kai vyko diskusija su komisijos nare. Londone transporto sektoriuje buvo nuspręsta atvirai skelbti su kelionėmis susijusią informaciją, taigi bet kokia informacija susijusi su kelionėmis viešųjų transportų Londone yra plačiai prieinama, atvira. Ir dabar dėl to atsiranda naujų informacinių paslaugų, naujų priemonių, kurios padės žmonėms rinktis um, savo mm, kelionės miestų transporto prioritetus ir Anksčiau e, to nebuvo, dabar visa informacija yra prieinama bet kam visiškai atvirai. Ir e, tai padeda įveikti tam tikrus sunkumus, kurie gali kilti dėl to, kad kai kuriuose sektoriuose vis dar e, trūksta noro pasiruošimo dalytis atvirai tą su kelionėmis susijusią informaciją. Apie tai taip pat bus kalbama naujajame teisėkuros pasiūlyme. Ir um, dar dėl um, uh, skambučių sistemos e-call, uh, taip, tai gana sudėtingas, kompleksiškas pasiūlymas, uh, reikalaujantis laiko, reikia suprasti, kad ir valstybėms narėms reikia laiko. E, E, bet e, tai yra pavyzdys pirmosios bendradarbiavimo pagristos sistemos, kuri yra įdėkta. E, jau turime nemažai informacijos iš transporto priemonių, iš įvairių tarnybų, kuri yra labai naudinga kilus kokiai nors nenumatytai situacijai. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū už Jūsų pristatymą ir už atsakymus. Tuo galime baigti šią posėdžio dalį. E, vyks e, nedidelis e, kalėdoms skirtas prieimimas. Esate kviečiami, o kita posėdžio dalis prasidės trečią valandą. Skanių pietų.